colleagues, um, just for those who are waiting for tiems kolegams, kurie laukia 24 darbo tvarkės punkto, ponė Makovai negalės dalyvauti, ją pavaduos ponė Stevens. Dabar mes kaip tik daliname kalbos tekstą vertėjams, tad padarysime penkių minučių pertrauką. Ir e, Turim taip pat lukterėti, kad ponė Stevens pasiruoštų pavaduoti ponę Makovei. Tad penkių minučių pertrauka ir tuomet bus 24 darbo tvarkės punktas dėl e, Šengeno erdvės. Tad kolegos, kolegams teks e, palūkėti penketą minučių ir kai tik tai kalbėtoja bus pasiruošusi, kaip sakiau, maksimum tai užtruks penkias minutės. E, galėsim pradėti. Okay, can we start? Gal galim pradėti posėdį, kolegos. Atsiprašau už e, vėlavimą, dabar jau esame pasirengę. Tai yra Šengeno aky, likusio Šengeno aky taikymas e, Bulgarijai ir Rumunijai. Pranešėja yra Monika Makovei, dėja jinai negali dalyvauti šios dienos posėdėje. Aš dėkuoju Helgai Stevens už tai, kai sutiko ją pavaduoti. Noriu priminti, jog sausio 18 dieną taryba paprašė Europos parlamento pateikti nuomonę dėl e, numatomo sprendimo, dėl likusio Šengeno akį įgyvendinimo dėl informa Šengeno informacijos sistemos Bulgarijai ir Rumunijai. Čia kalba sukasi apie likusių apribojimo panaikinimą dėl SIS naudojimo, dėl e, perspėjimų pateikimo e, Rumunijoje ir Bulgarijoje, taip pat dėl kitų valstybių pateiktų perspėjimo įgyvendinimo. Lybė komitetas paskyrė ponę Makovei pranešėją, jūs turite jos pranešimo projektą šiandien išdalytą ir e, šios savaitės pradžioje taryba pateikė parlamentui peržiūrėtą e, tarybos sprendimo versiją, ten yra kai kurių pakeitimų, jie susiję su 25 straipsniu, e, kur kalbama apie Rumunijos ir Bulgarijos tarpusavio santykius ir jų santykius su kitomis šengeno valstybėmis, taip pat apie e, tarybos e, sprendimo įsigaliojimo datą. Ir aš dabar suteiksiu žodį pranešėjai, tiksliau pranešėjai, pranešėjai pavaduojančiai kolegiai, paskui komisijai ir e, pirmininkaujančios valstybės atstovai taip pat. Tiksliau, aš pradėsiu nuo pono Zekov, kuris pavaduoja ponę Minkovą kaip pirmininkaujančios valstybės atstovę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone, ponė Stevens, gerbiami Europos parlamento nariai. Visų pirma, tarybos vardu norėčiau padėkoti pranešėjai už jos e, pranešimo projektą dėl tarybos sprendimo, dėl likusios šiandieno akį dalies taikymo, dėl SIS taikymo Bulgarijoje ir Rumunijoje. tarybai šis sprendimas yra labai svarbus žingsnis toliau stiprinant bendradarbiavimą SIS sistemos srityje tarp valstybių narių. E, sprendimo projektas yra, projekto tekstas jums yra išdalytas. Šis sprendimas yra e, padarytas e, įvažiavimo išvažiavimo sistemos kontekste. Ir čia kalba sukasi apie tam tikras e, sąlygas, kurios turi būti užtikrintos valstybėse nalėse, kurioms dar šiandieno akį nėra šimto procentų taikomas. Pirmoji sąlyga yra e, šiandieno proceso visapusiškas įvertinimas. Rumunijoje ir Bulgarijoje tai jau buvo padaryta prieš e, kai kurį laiką. Taip pat e, vizos, vizų informacijos sistemos e, visiškas taikymas, tai taip pat jau yra užtikrinta. Ir trečias dalykas - SIS nuostatos turi būti įgyvendintos šiuose valstybėse. Taryba ėmėsi visų e, būtinų veiksmų, kad būtų parengtas e, šis sprendimo projektas ir mes dabar užtikriname galimybės Rumunijai ir Bulgarijai taikyti Šengeno akį e, be jokių apribojimų pagal e, 2010 metų sprendimo pirmos raipsnio antrą dalį, kiek tai susiję su SIS sistemos taikymu Rumunijoje ir Bulgarijoje. Tas sprendimas, kaip buvo pasakyta, įgalins Rumuniją ir e, Bulgariją pateikti perspėjimus dėl įvažiavimo ir e, išvažiavimo sistemos ir e, uždrausti tam tikriems asmenims įvažiuoti į teritoriją ar būti teritorijoje. Taip pat e, Bulgarija ir Rumunija, Bulgarijos ir Rumunijos išduoti perspėjimai turės būti vykdomi kitose valstybėse narėse. Dėkoju uždėmesi, dėkoju. Dabar žodis e, komisijos e, atstovui ponui Markė. Pon, poniai Markė, atsiprašau. Dėkuoju, mano pavardė yra Fyri Glakhout. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponė parlamento nariai. Komisija pritarė šitam sprendimui kuris e, įtraukia Rumuniją ir Bulgariją tolesnį bendradarbiavimą Šengeno srityje. Čia kalba sukasi taip pat apie e, e, tolesnės priemonės užtikrinant saugumą ES. Bet, kaip matome dabar, Rumunija ir Bulgarija galės pateikti perspėjimus sistemoje. E, ir e, kitos valstybės narės galės e, nesuteikti leidimo įvažiuoti ar būti teritorijoje e, remiantis tais perspėjimais. Techniniu požiūriu EU Liza ir Rumunija, Rumun, EU Lizos platmeje, Rumunija ir Bulgarijoje buvo atlikti visi būtini testai ir e, Rumunija ir Bulgarija įrodė, jog jos yra pasirengusios ir gali pateikti tos perspėjimus ir e, to būdu sprendimo nuostatos gali būti įgyvendinamos. Aš taip pat norėčiau paminėti, jog e, komisija davelytų, kad e, šios priemonės E, leistų panaikinti vidaus sienų kontrolę. Ir e, šių likusių šengeno akį dalių gyvenimas Rumunijoje ir Bulgarijoje yra labai svarbus e, tolesnis žingsnis į priekį ir Aišku, tai e, turėtų galų gale atvesti prie visiško šengeno akį taikymo ir prie vidaus sienų kontrolės panaikinimo. Taip mes turime, aišku, pagalvoti apie visas šių aspektų pasiekmes. Tad dabar žodis poniai Stevens, kurį pavaduoja ponia Makovėjai. Dėkuoju. Pone pirmininkė, aš labai džiaugiuosi e, galėdama pakomentuoti šį e, sprendimo projektą, kuris panaikina dar būsius apribojimus Bulgarijai ir Rumunijai. Tai e, yra susiję su perspėjimais ir draudimais įvažiuoti ar būti teritorijoje ir e, su galimybė pateikti tokius perspėjimus dėl trečiųjų valstybių piliečių, kuriems gali būti nesuteiktas e, e, leidimas įvažiuoti ar e, būti teritorijoje. Rumunijoje ir Bulgarijoje vykdoma išorės sienų, vykdoma sienų kontrolė, to būdu taps veiksmingesnė Rumunija ir Bulgarija galės tuo būdu dabar pateikti tokius perspėjimus ar vykdyti kitų valstybių e, pateiktus perspėjimus. Saugumo lygis dėl to turėtų padidėti, kadangi tie perspėjimai dažnai yra susiję su grėsmėmis e, nacionaliniam saugumui. Rumunija ir Bulgarija vaidina labai svarbu vaidmenį vykdant operacijas Juodojoje jūroje. Čia kalba sukasi apie e, strateginės svarbos e, e, koridorius ir apie tam tikrus pažeidžiamumo aspektus šiais požiūriais. Šis sprendimas yra labai e, svarbus žingsnis, užtikrinant Rumuniją ir Bulgariją galimybę visiškai prisijungti prie Šengeno erdvės, tai prisidės prie saugumo užtikrinimo ES ir prie kovos su e, nusikalstamumu ir terorizmu. E, mes e, e rekomenduojame priimti kuo greičiau šį e, sprendimą. Lybė komitete bus balsuojama šito klausimu gegužės 24 dieną. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar e, pradedame diskusiją šito klausimu. Ponas Kuodrijo. Visų pirma, dėkuoju ponė pirmininkė. 2011 metais aš e, rengiau pranešimą, kurį e, paskui patvirtino parlamentas pranešimą dėl Rumunijos ir Bulgarijos prisijungimo prie Schengeno erdvės. Kol kas Rumunija ir Bulgarija nėra prisijungusios prie laisvo judėjimo erdvės. Aš daug kartų esu sakęs, jog šios dvi valstybės padarė visus namų darbus, tačiau dėl to, kad e, sprendimas turi būti priimamas vienbalsiai taryboje, šios valstybės negalėjo prisijungti prie e, Šengeno erdvės. Taip yra dėl vienbalsiškumo taisyklės. Aš e, kaip pranešėjas e, ir taip pat mano kolegos esame ne vieną kartą pabrėžę, jog Rumunija ir Bulgarija turėtų kaip galima greičiau ir be jokių išlygų tapti Šengeno erdvės narėmis. Šis pranešimas yra labai svarbus žingsnis prisijungiančioms valstybėms prie SIS. Aš manau, kad e, mes e, galėsime kuo greičiau priimti e, sprendimą dėl e, papildomų pribojimų pašalinimo e, šioms valstybėms taikiant Šengeno, likusi Šengeno akį. Nes e, dabar padėtis yra tokia, kad šios valstybės įneša svarbu indėlį užtikrinant saugumą, tačiau nepasinaudoja pačios privalumais, kadangi dar nėra šiandieno e, erdvėje. EPP e, frakcijos nuomonė šios valstybės turėtų būti šiandieno erdvėje, tai turėtų būti prioritetinis klausimas. Dėkuoju. Tane Fajon. Dėkoju. Aš e, susipažinau su Sergijaus Staniševo parengtu e, tekstu. Jisai yra e, šešėlinis pranešėjas. Norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Spalio mėnesį taryba priėmė sprendimą, kuriuo užtikrina pasyvę prieigą šioms dviejoms valstybėms prie SIS sistemos. Sprendimas, kurį nagrinėjame dabar, yra susijęs su likusios Šengeno aki dalies taikymų ir e, apribojimų panaikinimų, e, įvažiavimo, išvažiavimo e, sistemoje. Šiuo sprendimu Rumunijai ir Bulgarijai dabar teks ir papildoma atsakomybė, ir papildomos teisės Šengeno erdvėje, tačiau taryboje nėra kol kas pakankamos politinės valios, dėl kurios šios e, valstybės dar e, negali panaikinti vidaus sienų kontrolės, nors jau prieš kurį laiką abi valstybės e, atitiko visus reikalavimus visose Šengeno srityse. Tad e, tai, ką mes aptarėme šiandien, yra e, tokia padėtis, kuri susidaro ne dėl kriterijų netitikimo, bet e, dėl kitų e, priežasčių. Ir e, dėl to iškyla kai kurių sunkumų, užtikrinant uh, saugumą, mes turime pasiekti tinkamą pusiausvyrą tarp laisvo judėjimo ir saugumo. Mes turime taip pat e, užtikrinti, kad e, visos valstybės lygybės pagrindų glaudžiai bendradarbiautų, remdamosi vieningų teisinių pagrindų, siekiant vieningo tikslo ir uh, turime vengti tokios padėties, kuomet e, tų strateginių tikslų siekimas e, e būtų apsunkinamas. Dėkuoju dar kartą pranešėjui Sergejui Staniševui už pranešimą. Dėkuoju. Jūs e, Abi dabar pasakėte labai daug dalykų, kurie yra svarbus aspektai Europos parlamento pozicijoje šito klausimu. Ponas Ademov. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šengeno klausimas yra labai jautrus klausimas Rumunijai ir Bulgarijai. Todėl turėtume nepamiršti, jog 11 metų Birželio 9 dieną taryba priėmė išvadą, jog e, visos sąlygos keliamos Šengeno akį kontekste dėl domenų apsaugos, dėl e, jūros sienų, sausumos sienų, oro sienų, jog visos šios sąlygos yra taikinamos, tačiau e, taryba vis, dal, vis dar e, nepriėmė galutinio sprendimo dėl šių valstybių prisijungimo prie Šengeno, todėl kad čia reikia vienbalsiškumo ir tai nėra e, vis dėlto labai teisinga, todėl kad šios dvi valstybės prisideda prie išorės sienų e, apsaugos. Aš norėčiau padėkoti ponui Stanišev už paramą Bulgarijai ir Rumunijai e, ir už raginimą, kad šios valstybės būtų primtos iš Engeno erdvę. Mes pasisakome už sprendimo projektą, projekto įgyvendinimą, kadangi ten rekomenduojama panaikinti dar likusius apribojimus šioms dviejoms valstybėms, tai prisidės prie kovos su nusikalstamumu ir terorizmu. Veiksmingumą. Dėkoju. Ar kas nors dar norėtų pasisakyti šito klausimu? Jeigu niekas nenori komentuoti, tuomet aš e, norėčiau dar paklausti ponios Stevens, ar jinai norėtų žodžio apibendrinimui. Ne? Puiku. Tuomet e, aš tik tai pridursiu štai ką. Mes e, dalyvavome EU LISA temai skirtame posėdėje, kur buvo kalbama apie techninius kai kurios e, pakoregavimus ir pasirengimą. Tas e, posėdis sutapo su e, kitais posėdžiais ir e, vėliau aš dar pateiksiu informacijos šito klausimu, bet kol kas turbūt mes e, baigiame diskusiją šito klausimu, nebent ponės tėvens norėtų dar ką nors pridurti. Dėkoju. Dėl EULISA, kiek aš supratau iš ponios Makovei asistento, jau viskas yra parengta šito klausimu. Vakar buvo atlikti bandymai, testai ir atrodo, kad viskas veikia normaliai šioje srityje. Taip, kolegos, tuomet e, baigiame diskusiją šituo klausimu. Dabar kitas darbo tvarkės punktas tai yra klausimas raštu komisijai dėl Italijos įstatymo ir privalomo šešių metų laikotarpio, kuomet yra laik, e, saugoma, saugomi telekomunikacijų duomenys, dėl šešių metų privalomo telekomunikacijų duomenų saugoma laikotarpio. Šį klausimą pateikė Sofija e, Intveld. Komisija turėjo atsakyti iki 18 metų sausio 15 dienos, e, neatsakius iki tos datos, klausimo autorė paprašė, kad Libė komitetas pasiremtų um, vidaus taisyklių 130 straipsnio 5 dalimi dėl e, komisijos atsakymo šį klausimą, tačiau per tą laiką komisija vis dėlto atsakė į tą klausimą ir aš dabar suteikiu klausimą autoriai žodį, kad jinai pakomentuotų tai. Dėkoju. Čia mes kalbam apie labai rimtą politinę problemą. Aš esu vienintelė Europos parlamento narė šioje salėje. Europos komisijos nariai gal ketina pagalvoti, kad aš kad, kad mes čia štai pamatysime ponę Indveld, galėsime pagirti patys save, pamatysim ją, nuleisim garą ir viskas bus gerai. Bet mes matome, kad Europos komisija neturi jokių paskatų rimtai vertinti Europos parlamento narių klausimų ir juos atsakyti. Aš nežinau, ko, apie kokią diskusiją čia galima kalbėti. Italijos parlamentas, e, sakyčiau, pačius lydžiausių būdų E, pasiremė taisyklėmis ir priemė tokį teisės aktą dėl duomenų sulaikymo, e, kuris siekia šešių metų laikotarpį. Tai yra iš tikrųjų negeras dalykas. Europos komisija e, pateikė pernelyg vėlyvą atsakymą ir buvo pasakyta, kad na, štai čia nekompetentinga yra Europos komisija, čia sprendimus priima nacionalinė valdžios struktūra ir dabar belieka legalizuoti šią praktiką. Tokį atsakymą pateikė komisija kokia diskusija, kai salėsi vienas Europos parlamento narys, na du mūsų čia iš viso. Pirmininkas, gal galėtumėt pereiti prie to mechanizmo, apie kurį mes šiandien kalbame, e, dėl lankomumo. Aš manau, kad mes paliečiame platesnį klausimą. Labai daug darbo vyksta, labai daug paraleliai vyksta susitikimų ir posėdžių. Sofija, tad gal galėtume tą lankomumo klausimą atidėti šiek tiek. Tačiau aš manau, kad e, reikėtų pasisakyti konkrečiai apie tą mechanizmą. Ir net jeigu kartais nėra daug narių posėdėje, vis tiek galėtume diskutuoti toliau. Ir aš Manau, kad turėtume toliau naudotis tuo atsakymų iš komisijos mechanizmų, nes tai padeda vis tiek iškelti klausimus ir gauti atsakymus. Atsakymas Sofijos Infeld. Na taip, mes čia kalbame apskritai, kad turime priemonę, tai yra rašytiniai parlamento klausimai. Europos komisija į tai žiūri kaip į tualetinį popierių. Ir be abejo, Kvailus klausimus atsakymus gauni, be abejo, bet jeigu pateikė rimtą klausimą, atsakymo nesulaukiau, jeigu ir toliau mygi, kad nu, kartodamas, kad nori atsakymo, gauni tą atsakymą per nelik vėlai. Mes turėtume patys savo paklausyti, kaip mes tą priemonę naudojamės. Aš nenoriu dabar gaišti savo laiko ir aiškinti komisijos atstovams, koks gilus yra politinis klausimas, nes vyko tiek mūšių dėl duomenų sulaikymo Europos parlamente. Ir štai dabar buvo priimta teismų tartis, bet atrodo niekam tai nerūpi. Italijos vyriausybė sako, na, nerūpi. Vos nepasakiau kažką nelabai mandagaus, ne parlamentinė leksika, sako kalbėtojai. Na taip, pabandykime parlamentiškai, sako pirmininkas. Klausimas būtų toks, kaip spręsti tą klausimą. Mes nekalbam apie procedūras arba kokiu dienos metu vyksta šita diskusija. Tiesiog mes e, kelime klausimą, kaip rimtai žiūrime į parlamento naudojimas priemonės. Juk komisija turi atsiskaityti Europos parlamento valstybėms narėms. Tad e, jeigu komisija ir valstybės narės e, nuolatos nepaiso Europos e, teisingumo teismo sprendimų, kaip bus, atsakymas būtų paprastas, kaip žiūrima Visiems dzin, taip sakant, nerūpi niekam. Ir aš noriu pasakyti, kad prie to klausimo reikia grįžti vėliau. Tai nėra svarbu tik šiam parlamentiniam klausimui, tai yra svarbu apskritai, kaip mes sprendžiam šio pobūdžio problematiką. Pirmininkas. Na taip, manau, kad e, galbūt apie tai galėsime diskutuoti susirinkę kitų formatų, sako pirmininkas. Sofija Entveld. Reikia šį klausimą įtraukti iš naujo į darbo tvarkę. Ir koordinatoriai turėtų kalbėti apie tai, kaip šį klausimą spręsti, kaip elgti su rašytiniais parlamento klausimais. Na taip, disku, dialogas tęsiasi tarp mūsų abiejų, nes mes esame vieninteliai Europos parlamento nariai dalyvaujantis posėdėje dabar ir mes be abejo tą klausimą gražinsime į darbo tvarkę. Sofintveld. Manau, kad po, jau kitame lygio komiteto posėdį turėtume kalbėti apie tai. Pirmininkas be abejo, ši posėdė, ir šis posėdis nėra nesvarbus, kadangi jis yra transliuojamas internetu, ir mes savo e, požiūrį į šį reikalą išdėstėme viešai. Tai štai, kito posėdžio metu, koordinatorių posėdžio metu mes grįšim prie šio klausimo. Dvidešimt penktas darbo tvarkės klausimas. Buvo numatytas svarstyti 10.30. Tad 15 minučių per traukėlę ir 10.30 kalbėsime apie euro justo reikalus. Norėjote tarti žodį dėl paskutinio klausimų? Mes baigiam svarsyti šį klausimą ir iš tikrųjų negalim prie jo grįžti dabar. Uh, do you Really Jūs tikrai norite grįžti prie ankstesnio klausimo? Norėčiau reaguoti, ponė pirmininkė, jeigu leistumėt, labai trumpai. Dėl komisijos atsakymų į Europos parlamento klausimus. Aš manau, kad klausimas ir komentarai buvo išsakyti. Aš norėčiau pasakyti, kad Europos komisija rimtai žiūri parlamento klausimus. Ar norite grįžti prie to klausimo? Aš jums suteikiu čia galimybę užbaigti šį klausimą. Ar jūs tikrai, tikrai norite grįžti prie? Mes bandome sakyti, kad mes nesulaukiam atsakymų klausimus laiku. Ir mes baigiam įnagrinėti tą klausimą. Na, šiaip iš tikrųjų, ar tikrai norite grįžti prie to klausimo ir jį atverti iš naujo? Norėtumėt? Aš sakyčiau, kad nereikia šito daryti. Turiu pirmininkė papildomą argumentą. Jeigu, jeigu mes pasižiūrėtume tai, kaip komisija traktuoja Europos parlamento narių klausimus, tai tikrai, man atrodo, neverta prie to klausimų grįžti. Geriau palikime tą klausimą kitam kartu, išgerkim kavos ir pasibaigs. Pirmininkas siūlyčiau įsiklausyti į patarimą ir užbaigti šį klausimą. Gerai, gerai, įsiklausysiu, sako komisijos atstovas. Pertrauko iki 10.30. we'll get started. Um... Pradėkim, kolegos. Tikiuosi, kad jau visi susirinkome ir galim tęsti darbus. 25 darbo tvarkės punktas dabar es bendradarbiavimo audžiamosiuose teisenos srityje agentūra Eurojustas. Malonu pasveikinti poną Ladislavą Hamran, jis mums pateiks metinę ataskaitą. Ir Mes esame anksčiau susitikę detaliems labai posėdžiams ir mes turime supratimą apie tai, ką veikia Eurojustas ir tie puikūs posėdžiai iš tikrųjų e, padeda mums turėti informaciją, Eurojustas gali išlikti lyderės savo srityje. E, dėl lankomumo šiandien diena šiek tiek neįprasta, komiteto narių nedaug, nes Šią savaitę labai daug visko vyksta. Mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Žinau, kad daug turite mums papasakoti šiandien ir galbūt plačiau galėsite papasakoti jums apie viską, kai bus daugiau narių ir būtumėt norės gal papasakoti daugiau narių visą tai, bet nebūkite nusiteikę pesimistiškai. Ir turime kolegų, kuriems įdomu yra jūsų veikla. Taigi daug žmonių žiūri e, savo interneto ekrane apie tai, kas vyksta šioje salėje, tad kviečiu jūs pristatyti ataskaitą. Jūs beje lankysitės netrukus dar mūsų posėdėje, tuomet turėsite progą gal daugiau narių viską pristatyti. Eurodžest stengiasi dirbti nuosekliai ir komunikuoti apie savo veiklą, tad mums tikrai dėl to yra džiugu. O dabar kviečiu jūs pristatyti ataskaitą. Mes jos maloniai išklausysime. Prašom, ponė Hemrat, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už jūsų šiltus pasveikinimo žodžius. Be abejo, mums didelė garbė būti čia šiandien. Norėčiau pateikti veiklos ataskaitą už 2017 metus, kai Maastrichto sutartis numatė bendradarbiavimą baudžiamojo srityje prieš 25 metus. Tuomet e, situacija buvo visai kitokia, prokuratūros veikė kitaip Daugiau buvo sakoma, kad nusikalstamų turi tirti nacionalinės struktūros. Šiandien situacija pasikeitusi. Taigi e, persekėtojai e, kartais imdavosi naudotis diplomatiniais įvairiais kanalais, teikdavo prašymus per savo centrinę valdžią bendradarbiavimui. Nebuvo struktūruoto keitimos informacija, nebuvo institucinių platformų, kurių dėka būtų galima analizuoti veiksmus ir juos koordinuoti su kolegomis kitose valstybėse narėse. Per 25 metus įvyko didžiulių pokyčių saugumo ir teisingumo srityse. Eurojust 2017 metinė ataskaita yra e, konkretus įrodymas atspindintis, kaip toli buvo nueita per tuos 25 metus. Čia galite pamatyti konkrečius rezultatus. E, dėl tų visų veiksmų Europa tapo saugesnė vieta. 25 metai praėjo, 28 valstybės narės ES, skirtingos jų jurisdikcinės sistemos, skirtingos taisyklės susijusios su baudžiamosiomis bylomis. Ir šiandien tebėra skirtingų taisyklių susijusių, pažiūrėjau, su įrodymų patikimumu, Mes, e, prokurorai, e, sakome, kad reikalingas yra Eurodžius tam, kad galėtume tinkamai dirbti savo darbą. Mums reikia paramos, kad galėtų tęstis tyrimai. Tais atvejais, kai susiduria įvairios e, skirtingos jurisdikcijos ir taisyklės, tuomet mes galime padėti kolegoms, kad jie galėtų dirbti ir kad teismuose nacionalizuotų būtų priimami reikiami sprendimai. Mes daugiau negu 4000 bylų nagrinėjome, 4500 e, prokurorų, policininkų ir teisėjų iš ES valstybių narių ir kitų e, atvyko į Eurojustą ir e, tuo būdu buvo galima pasiekti konkrečių rezultatų. Italijos prokurorai, pavyzdžiui, iš Na, Neapolio buvo atvykę. Norėčiau paaiškinti, kaip vystėsi ši byla ir kaip Eurojustas įsitraukė jos nagrinėjimą. Mes 2015-aisiais e, nuvyko Minneapolį, Italijos policija, tuomet e, persekio narkotikų bylos dalyvius. E, įtariamieji buvo susiję su Italijos komora, tokia mafijinė grupuote. Prokurorai, su, italai susitikė su Eurojustu ir prašė pagalbos. Mes buvome tos pagalbos prašome, mes ieškome, kur laikomi narkotikai, ar jie, tie žmonės yra su kitomis grupuotėmis Italijoje ar kitose šalyse, ar mes tyrėme tuos pačius žmonės jų veiklą, ar mes bandėme veikti kažkaip kitaip. Eurojustas buvo susijęs taip pat į E, su, su kitom, tyrė kitų grupuočių veiklą. Ispanijoje, pavyzdžiui, e, Italijos atveju matėme, kad tie žmonės buvo susinarkotikų prekyba. Italija ir Ispanija prašė pagalbos ir patirties, kurią galėjo suteikti Eurojustas. Bus daryta bendra tyrimų komanda. Valdžia dirbo, ta tyrimų komanda dirbo e, kaip viena komanda. Buvo suteikta paramos daugybei tyrimų komandų 2002 metais E, prasidėjęs bendradarbiavimas vystėsi, mes e, teisingumo ir saugumo srityje nuo 1993 metų siūlome iniciatyvas. Mes taip pat e, tyrėme ir nusikalstamas veiklas Vokietijoje. Dabar prokurorai iš trijų šalių yra įsitraukę į šios bylos tyrimą. Jie turi bendrą strategiją, dėl kurios sutarė. Jie tarėsi dėl to, kaip išvengti jurisdikcijų susikirtimų ir jie aptarė skirtingas teisinės programas susijusias su uh, gaunamais prašymais susijęs su Europos arešto orderiais, susijusiais su e, kitokiais klausimais. Mes dabar jau praėjusiems metams pasiekėme kritinį tašką. 2017 Liepą prasidėjo veiksmai. E, prokurorai iš Vokietijos, Italijos ir Ispanijos e, koordinavimo centre Eurojuste Hagoje susitiko ir buvo E, pasitelkta muitinė sistema, e, keistimuisi duomenimis, nacionalinės policijos komandos e, būdėjo įvairiose vietose, ten, kur tai buvo reikalinga. Prokurorai davė instrukcijas, Eurojustas, poli... Eurojustas įstraukė tą veiklą, policija pradėjo planuoti kratas, pinigų poimius, automobilių sulaikymus, visur vienu metu. Koordinavimo centras nuolatos gauna naujausią informaciją apie tai, kas vyksta ir kasdien ta informacija yra atnaujinama kai atsiranda naujų kažkokių ženklų ar svarbios informacijos, iš karto tai tampa veiksmais, ten informacija organizuojama ir tampa veiksmais. Trijose šalyse žmonės buvo areštuoti tuo pat metu. Daugiau negu tūkstantis kilogramų narkotikų buvo sulaikyta ir jie nepateko į gatves. Tai buvo operacija, kuri vadinosi Santa Lučija. Aš Ja specialiai norėjau paminėti, nes euro. E, Just e, buvo į tai sitraukęs, vyko koordinavimo posėdžiai, buvo sustarytos bendros komandos, veiksmų dienos, vyko teisinė analizė. Tai yra labai svarbus, unikalūs elementai. Mes galėjome tuo pasinaudoti, e, tirti plačioms e, sudėtingoms byloms. Šiuo atveju svarbus dar vienas dalykas. Viskas prasidėjo nuo paprastos bylos, ir paaiškėjo, kad ji turi daugia šalę dimenciją. Ir štai matėme, kad visa tai, ta operacija tęsiasi keletą metų, to daugia šalė dimencija e, pasitvirtino e, koordinavimo dėka, e, buvo galima tą bylą išspręsti. Ir čia svarbu vaidmenį suvaidino Eurojust. Mes matome, kad nusikalstamumas sienų nepripažįsta, prie ES sienų nesustoja, dėl to bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis yra vienas svarbiausių elementų Eurojust darbe. Nu, nuo pat įsikūrimo Eurodžest kūrė tinklą juridinių, tink, juridinių tinklų kitose šalise, dabar tai jis apima 43 šalis ir tikimasi, kad atmiausiais metais tas tinklas dar plėsis. Papildomą Eurodžest savo patalpose turi ryšio pareigūnus iš kitų šalių - Jotkalnyjos, Norvegijos, Šveicarijos ir Junktinių Amerikos valstijų. Jie yra dalis tos Eurodžest visos didelės šeimos. Eurodžest 2017 metais dirbo ir su e, Šveicarijos policija buvo atliekami tyrimai futbolo srityje, buvo pateikti dėl kyšio įtarimai, dėl sukčiavimo, dėl dokumentų klastojimo. Ir tuomet paaiškėjo, kad visa tai yra susijęs su kitomis šalimis - su Prancūzija, Graikija, Italija ir Ispanija. Ta byla taip pat tapo konkrečiais veiksmais, tai vyko koordinuoti veiksmai tuo pat metu, sinchroniškai keletoje šalių ir visa tai irgi Eurojusto dėka. Šiuo atveju e, visa, visas tas bendras darbas buvo taip pat labai svarbus, buvo pateikti reikiami įrodymai ir byla buvo išnagrinėta. Vengrijos situacija dabar. Žmogus buvo nušautas, atrodė, kad e, žudikas yra e, Vokietijos pilietis. Buvo sulaukta daug e, skambučių Eurojusto, buvo prašoma pagalbos. Eurojustas e, išrašė Europinį arešto orderį paieškai įtarimo Vokietija ir asmo pasirodo pardavė savo automobilį Austrijoje buvo pasitelkta ir Austrijos policija ir kompetentingos struktūros buvo užduotas Europos tyrimo orderis. Mes iš Vokietijos per kelias valandas veiksmus perkelime į Austriją. Buvo išduotas naujas Europos tyrimo ir Europos arešto orderis. Per mažiau negu 24 valandas po nusikaltimo uh, Įtariamasis buvo areštuotas, visi įrodymai, skaitant ginklą, buvo sėkmingai pateikti ir išsaugoti. Jeigu žiūrėtume į platesnį mūsų rezultatų paveikslą, mes manome, kad e, tai tas paveikslas yra labai iškalbingas. Mes E, išnagrinėjome dešimt labai aktualių bylų, dešimt bylų įvairiuose, dešimtie nusikaltimo sričių. Ir štai jūs matote rezultatus. E, Eurodžest dėka nacionalinės kompetentingos struktūros 345 areštavo nusikalstamų grupuočių narius. Daugiau negu 300 kratų buvo atlikta ir buvo e, paimta turto už 30 milijonų E, eurų. Eurodžesto metinis biudžetas siekia 35,5 milijonų eurų. Tačiau dar svarbiau yra tai, kad Eurodžest padėjo tyrėjams ir prokurorams uh, surinkti įrodymus ir tas bylas tinkamai parengti prieš toms byloms patenkant į teismą. Mūsų pasiekimai yra bendrų pastangų rezultatas. Uh, parlam, mentas vaidina čia svarbu vaidmenį, nes teisės aktų kūrėjais būdami jūs prisidėjote prie to, kad atsirastų nauji teisinio bendradarbiavimo instrumentai. Jie yra ypač svarbus kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu, įskaitant Europos arešto orderį, įskaitant turto arešto orderius ar tyriamuosius orderius. Mm, jūs mus padėjote e, sutelkti reikiamus resursus mūsų darbui. Nu, priimkite mūsų nuoširdžią padėką už jūsų paramą. Libe komiteto gerbiami nariai, jeigu pasižiūrėtumėte į Eurojust ateitį, tai štai ką pamatytume. Tai yra vidutinis augimas, jis siekia 10 procentų per metus, bylų skaičių turint omenyje. Ir reikia vis daugiau laiko, vis daugiau žmonių Eurojustui, kad tos bylos būtų tinkamai ištirtos. Mes taip pat matome ir tai, kad e, išteklių trūksta e, sprendžiant tą padidėjusią darbo krūvio problemą. E, turime renktis tam. Bylos tampa sudėtingesnės, vyks institucinė reforma, jos tikslas yra, kad dirbtume efektyviau, geriau. Mes norime daugiau paremti tyrimo operacijų, padėti nacionalinėms struktūroms tirti įvairias bylas. Nepakaks tų išteklių tam, kad galėtume susidoroti su augančia paklaus iš valstybių narių. 2019 mūsų bus prašoma e, numatyti daugiau ket, negu 41 milijoną eurų Visą tai bus reikalinga tam, kad galėtume suteikti konkrečią paramą valstybėms narėms, pavyzdžiui, finansuojant bendras tyrimo komandas ar e, užtikrinant plataus masto koordinavimą. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir paprašyti jūsų paramos e, būsimosiuose diskusijose, kai bus kalbama apie 2019 metų biudžetą ir biudžetą po 2020. Eurojust arba Eurojustas e, savo misiją gali vykdyti, e, padedamas užtikrinti e, teisingumą už valstybių sienų ribų. Eurojust ir 300 yra ta struktūra, kur dirba 330 žmonių pasišventusių savo darbui. Mūsų pasiekimai yra jų pasišventimo rezultatas. Mes visi kartu esame Eurodžest, visi kartu galime padaryti Europą saugesnę ir vieta ir ta vieta, kur daugiau teisingumo. Ačiū už jūsų nulatinę paramą ir uždėmesį. Dėkoju. Dėkoju už šį pranešimą. Dėkoju už e, tokį pakankamai originalų patekimo būdą. pat e, narių yra netiek daug, gal tik penki. Dabar žodis poniai Sipel. Dėkoju už jūsų pranešimą. Aš norėčiau pakomentuoti dvi sritis. Jūs e, e, kalbėjote apie jūsų veiklą per 25 metus, jūs laikotės tam tikrų taisyklių, tos taisyklės skiriasi valstybėse narėse, baudžiamosios teisenos srityje ar policijos srityje. Jūs kalbėjote ir apie įrodymų rinkimą. Aišku, valstybėse narėse padėtis vis dėlto skiriasi. Galbūt jūs galite pasakyti, kur yra tie skirtumai. Ar įrodymų rinkimo srityje, ar prieigos prie tų įrodymų e, požiūrių yra skirtumų, ar e, kokio tipo įrodymų e, reikia. Jūs taip pat e, kalbėjote apie finansinę paramą, apie finansavimą tyrimų nacionalinių lygmenių, apie bendras tyrimų komandas, tai man e, norėtųsi paklausti, ar tas e, finansavimas, finansinė parama yra nukreipiama būtent tokių bendrų komandų e, darbui ar e, kitiems aspektams. Žinome taip pat, kad didėja jūsų darbo krūvis dėl didėjančių tyrimų, didėjančio tyrimų skaičiaus. Krūvio padidėjimas paaiškinamas dėl to, kad tarptautinis nusikalstamumas e, didėja, ar labiau dėl to, kad e, valstybėse narėse yra daugiau informacijos apie Eurojustą ir jos nori labiau bendradarbiauti su Eurojustu. Galbūt taip vyksta dėl abiejų šitų priežasčių. Kaip jūs žinote, e, padėtis valstybėse narėse labai skiriasi tiek taikomų taisyklių požiūrių, tiek kitais požiūriais. E, ir galbūt e, valstybėse narėse skirtingose sritise yra trūkumų, galbūt kai kurioms valstybėms trūksta įrangos, kai kurioms valstybėms trūksta kitų dalykų. Ir e, čia turime galvoti, kurioms rytims turėtų būti didinamas finansavimas ir e, ar jūs esate pasirengę, ar jūs galite pasakyti ar valstybės narės yra pasirengusios daryti daugiau nacionalinių lygmenių, tai yra ar jos pasirengusios daugiau įmokų mokėti į e, ES biudžetą, kad e, efektyviau būtų sprendžiami šios ryties dalykai. Ir e, taip pat norėčiau paklausti ne tiek jūsų, bet e, komisijos ir tarybos e, Europos. E, Sąjungos valstybės narės teigia, jog turi būti daroma vis daugiau šioje srityje, tačiau ar jos yra pasirengiusios iš tikrųjų mokėti daugiau ES e, biudžetą, nes e, yra tarsi tam tikras uždaras ratas dėl to biudžeto ir finansavimo. Galbūt uh, Jūs iš dalies atsakysite tą klausimą, tačiau, aišku, iš komisijos ir tarybos pusės e, turbūt būtų daugiau informacijos apie šitos aspektus. Mes e, jau esame anksčiau e, diskutavę šitais klausimais ir esame girdėję taip pat jūsų pasisakymų apie šitos aspektus. Aš norėčiau paklausti jūsų, jūs kalbėjote jau e, anksčiau apie Eurojusto reformą. Tai e, aš norėčiau paklausti, ties kuriais reformos e, aspektais jūs labiausiai koncentruojatės. Kaip žinome, jūsų biudžetas yra palyginus labai mažas, turint omenyje jūsų veiklos aprepti valstybėse narise. Tad e, žinome, kad tas biudžetas yra skiriamas e, bendrų tyrimo komandų finansavimu. Ir e, mano klausimas būtų, kur čia yra prioritetai. Pavyzdžiui, paimkime tokį pavyzdį, Slovakijos Respublika Mes nesenai lankėmės Slovakijos Respublikoje ir labai aiškiai, kaip e, šio komiteto atstovai mes e, domėjomės e, apie bendrus tyrimus ir apie tai, e, kokią parmą gali gauti Slovakijos Respublika šitoje srityje, nes valstybėse gali iškilti tam tikrų sisteminių problemų, e, pavyzdžiui, Rumunijos atveju, turiu galvoje ir pinigų plovimo atvejus. Aš esu skaitęs jūsų metinę ataskaitą ir uh, turint omenyje visą tą spektrą įvairių jūsų veiklos aspektų, kaip jūs pasirenkate prioritetus? Ir e, kaip jūs e, priimant, priimate sprendimus, apsisprendami dėl tų e, e, prioritėtų ir kaip e, sprendžiate įvairias iškylančias problemas, vėlavimo problemas, E, ar, ar, ar sisteminės tam tikras problemas teisingumo srityje ir ar jūs planuojate labiau ilgalaikius veiksmus, ar prioritetą teikiate e, perspekt, trumpalaikėje perspektyvoje iškylančių įvairiausių problemų susijusių su nusikalstamamu e, sprendimui. Tad kaip iš esmės pasireiškia e, Eurojusto vaidmuo ir e, koks jūsų vaidmuo rengiant prokurorus ir teisėjus ir e, turint omenyje, kad jūsų biudžetas yra mažas, tai atrodo vis dėlto labai svarbus aspektas galvojant apie ateitį ir jūsų organizacijos veiklos mastą. Kalbant apie rengimą, galbūt e, jūs darote kažką panašaus į SIPL. Jeigu Ar yra specialus e, padalinys e, Eurojuste, kuris tuo užsima? Aš e, norėčiau taip pat patikslinti, jūs užsimate ir kovos su terorizmu dalykais. Tačiau kur čia yra ta demarkacijos linija? Ar jūs bendradarbiaujate ir diskutuojat su e, kit, kitomis institucijomis e, apie tai? Ir, ar e, taip pat yra bendros tyrimo komandos? Kaip jūs strategiškai sprendžiate tuos dalykus? Dėkoju už klausimus. Aš pabandysiu atsakyti į pateiktus klausimus. Aš noriu patikslinti, kad Eurojustas neturi jokių įgaliojimų dėl mokymų ar, ar švietimo. Mes e, esame tokia organizacija, kuri e, valstybėms narėms tyriant nusikaltimus ir e, iškylant e, tam tikrų problemų, e, kuomet yra tam tikrų tarpvalstybinių aspektų ir jeigu iškyla tam tikrų problemų, e, teisinio pobūdžio problemų ar komunikacijos problemų, tai tuomet valstybės narės kreipiasi į Eurojustą. E, valstybės narės neturi prievolės kreipti į Eurojustą. Tie atvejai, kurie yra atspindėti mūsų metinėje ataskaitoje 2000. 700, tai yra savanoriškas kreipimasis iš valstybių narių pusės. Ir mes e, teikiame tom valstybės narėms paramą ar teisinę, teisinio pobūdžio paramą, pavyzdžiui, dėl ES teisės priemonių e, taikymo valstybės narės e, gali būti įgyvendinusios tam tikras teisinės priemonės įvairiais būdais. Ir mes iš praktikos žinome, kad kai kuriais atvejais reikia patikslinti kai kurios aspektus šioje plotmėje, turime diskutuoti su valstybėmis apie tai ir ieškoti tam tikrų pragmatiškų sprendimų, sprendžiant tas problemas. Mes e, taip pat e, e, kūrėme bendras tyrimų komandas ir toms komandoms gali trukti uh, E, patirties tokio darbo srityje, pavyzdžiui, darybinės patirties, nebūtinai valstybės narės e, žino, kokie reikalavimai e, taikomi įvairioms valstybėms narėms šiame kontekste ir Eurojustas pateikė paaiškinimą šiais klausimais dėl atitinkamų susitarimų ir sąlygų, kurios įtvirtintos, e, kuriomis remiasi tie susitarimai, tad mes čia praktiniu būdu padedam spręsti įvairias iškylančias e, problemas. Mes e, taip pat matome, jog daugeliu atveju įvairios valstybės narės nori sudaryti bendrų tyrimų sutartis ir sudariusios bendras tyrimų sutartis komandas, tos valstybės narės turi dirbti kartu, e, tos bendros komandos e, keliauja, vyksta įvairias e, valstybės ir tuomet reikia įvairios logistikos, reikia ir vertėjų, specialios įrangos panaudojimo, kitų dalykų, kurie yra būtini toms bendroms tyrimų komandoms ir visam procesui. Ir čia Eurojustas taip pat suteikia paramą, mes puikiai suprantame, kokie yra poreikiai. Ir mes siekiame, kad būtų daugiau finansavimo bendroms tyrimų komandoms, nes yra realus to poreikis. Kaip sakė pirmininkas, mūsų biudžetas nedidelis - 37,5 milijono eurų. Vienas 1,3 milijono eurų grįžta atgal e, valstybėms narėms, bendrų tyrimų komandoms finansuoti. Ir, kaip aš sakiau, 2002 e, metais mes turėjome bendrų tyrimo komandų, tačiau e, per vėlesnius metus Eurojustas parėmė 200 bendrų tyrimų komandų Ir tos komandos užsijėmė plat, didelio masto tyrimai susijusiai su terorizmu, su prekyba žmonėmis, su e, e, mokė, sukčiavimo mokesčių srityje, pinigų plovimo e, srityje, ginklų neteisėtos prekybos atvejais ir panašiai. E, tie atvejai e, pagal savo pobūdį jau savaime buvo tarp valstybinio nusikalstamumo atvejai. Dabar kalbant apie reformą, tai e, šioje platmėje mes e, konstatavome, kad dabartinis, dabar, dabartiniais mūsų personalas negali užtikrinti, kad būtų tinkamai gyvendinami visi mums tenkantis uždaviniai ir galvodami apie finansavimo optimalų panaudojimą, mes e, galvojame, kaip tai optimizuoti ir mes diskutuojame apie tai mūsų kolegijoje, tai yra mūsų valdanti struktūra ir čia mes priimame strateginius sprendimus dėl finansinių išteklių paskirstinimo ir e, mes e, prioritetą skiriame operatyviniams uždaviniams. Ir būtent galvodami apie ateitį mes manome, kad mes e, daugiausiai dėmesio skirsime operatyviniai veiklai, tyrimams, e, teisinių problemų sprendimams ir praktiniai paramai valstybėms narėms. Toliau Buvo klausimas dėl, dėl 28 skirtingų teisinių sistemų valstybėse narėse. Taip, mes suprantame, kad tokia yra realybė. 28 atskiros valstybės, 28 e, teisinės tradicijos skirtingos, 28 skirtingos sistemos, įvairios valstybės taiko skirtingai europinės teisinės priemonės. Čia yra nemažai skirtumų tarp valstybių narių. Aš manau, kad mes daugą jau pasiekėme, tačiau neįmanoma visko harmonizuoti. Ir net jeigu bus pakankamai aukštas harmonizavimo lygmuo, vis dėlto procedūriniai reikalavimai skirsis pakankamai smarkiai. Sakykime, E, dėl kratų e, namuose Italijoje, tam reikia teisingumo sistemos e, orderio, tas pats, pavyzdžiui, Slovakijoje, tačiau tų orderių ar leidimų išdavimo sąlygos skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Ir dėl, pavyzdžiui, įrodymų surinkimo mes turime užtikrinti, kad tai, kas surinkta, kokie įrodymai surinkti Italijoje, kad jie būtų pakankami ir Slovakijoje, ir būtų pripažįstami Slovakijoje. Dabar e, dėl konkrečių skaičių. Dėl padėties Slovakijoje, pavyzdžiui, ar, ar, ar kitose valstybėse narėse, kaip aš. E, tai yra klausimas dėl rengimo, dėl mokymų. Ir kaip mes apsisprendžiame, kur yra prioritetai. Mes e, bandome čia eliminavimo būdu, taip sakant, atskirti mažiau svarbius atvejus. Pirmininkas, aš manau, kad e, klausimo esmė buvo turint omenyje, kad e, Europos e, Sąjungoje dar yra daug įvairiausių spragų toje aptariamoje e, srityje. Tai e, kai kuriais atvejais galbūt jums iškyla sunkumų ir jūs nebūtinai galite dėl to veikti. Taip, iš tikrųjų taip kartais atsitinka ir kartais Euro, Europolą kreipiamasi labai vėlyvoje stadijoje ir į Eurojustą taip pat. Pavyzdžiui, e, E, balandžio 18 dieną mes buvome susitikę Eurojustė su Italijos partneriais, Europol atstovai taip pat dalyvavo ir e, mes e, manome, kad e, ateityje vienintelis veiksmingas problemų sprendimo būdas bus glaudus bendradarbiavimas tarp visų suinteresuotų pusių ir agentūrų, nes tik kartu dirbdami mes galime išspręsti e, teisinės ir kitas iškylančias problemas, turint omenyje, kad valstybių narių padėtis smarkiai skiriasi. Pirmininkas, dėkoju už puikią metinę ataskaitą, labai turininga, labai įdomu ir mes e, manome, kad Eurojustas iš tikrųjų yra organizacija, kuri labai prisideda prie e, proceso sklandaus įgyvendinimo ir darbo šioje srityje e, veiksmingumo. Aš manau, kad e, Eurojustas yra iš tikrųjų be galo svarbi organizacija ir mes uh, Džiaugiamės, kad jūs palaikote glaudžius santykius su mūsų komitetu. Aš atsiprašau, kad tiek mažai mūsų narių dalyvauja posėdėje, tačiau tai yra ne paskutinė proga mums susitikti, bus kitų e, galimybių e, diskutuoti ir toliau glaudžiai bendradarbiauti. Dėkoju Jums, dėkoju ponė pirmininkė ir dėkoju už Jūsų nulatinę paramą mūsų organizacijai. Dėkoju. E, Kita darbos varkės punktą nagrinėsime po kelių minučių pertraukos. Is... Gerbiami kolegos, pradėkime. Kviečiu visus susėsti. Turime valandą šiam klausimui, tad tikrai laikas susėsti ir pradėti darbą. colleagues, um, I'd like to be... Kolegos. Norėčiau jau pradėti posėdį, nes, kaip sakiau, diskusijai valandą. Tik laiko turim 27 darbo turkis klausimas padėtis Vengrijoje. Pagal Europos parlamento rezoliuciją priimta 17 metų, jeigu šią 17 dieną. Tai yra pranešimo projektų nagrinėjimas, Judith Sargentinė yra pranešėja šiuo klausimu. Mm, dalyvauja Vengrijos prekyvius reikalų ministras. Gegužės 19 dieną Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl situacijos Vengrijoje. Dešimtojoje dalyje uh, Europos parlamentas pateikė savo poziciją ir buvo nuspręsta renkti specialų pranešimą. Uh, E, Planavime posėdėje vyko balsavimas dėl šio klausimo, remiamas į septintuoju sutarties straipsniu. Pone Sargentinė, kaip žinia, buvo paskirta pranešėja Liepos 11 e, dieną 17 metą, metų. E, taip pat dalyvauja ir šešėliniai pranešėjai dalyvavo ruošiant šį pranešimą. Pone Sargentinė pateikė savo įžvalgas balandžio 12 dienos posėdėje. Šiandien ji pristatys savo pranešimo projektą. Taip pat noriu pasinaudoti progą ir pasveikinti poną Petersį Jarto um, užsienio reikalų ir prekybos ministrą mūsų posėdėje. O dabar noriu suteikti žodį poniai Judith Sergentinį dešimčiai minučių. Tiesiog dar prieš suteikdamas į žodį norėčiau pasakyti, kad mes turime valandą laiko diskusijai šiuo klausimu. Ir būtų puiku, jeigu kolegos laikytųsi pasisakymo laiko jo neviršydami, kad galėtume naudotis vertimus tą posėdį. Tad laikykitės nurodytų pasisakymų laiko, ponė Sargentinį. Prašau, žodis jums dešimčiai minučių. Ačiū pirmininkė. Ačiū už pranešimo trumpą pristatymą. Aš norėčiau šiek tiek detaliau e, apie jį papasakoti. Šis pranešimas remiasi 83-ąją Europos parlamentų procedūrų taisyklę, kur yra pasakyta, kad Europos parlamentas turi teisę uh, E, teikti siūlymus tarybai ir paraginti veikti pagal 7.1 straipsnį e, numatytą ES įgimų sutartyje. 17 metais e, plenarinėme posėdėje manęs buvo prašyta parengti pranešimą šiuo klausimu. Gegužės mėnesį praeitų metų buvo pasakyta, jog manoma, kad situacija Vengrijoje kelia riziką ES vertybėms, kaip pasakyta antrajame sutarties straipsnėje. Paskui sulaukėme e, nurodymų pasinaudoti 7.1 straipsnių. Taigi mes norėjome aptarti detaliau situaciją, įvyko viešieji klausimai, mes susitikome su ekspertais kartu su šešėliniais pranešėjais. E, visais atvejais e, buvo pakviesti Vengrijos vyriausybės atstovai. Ministras dalyvavo ir klausimuose. Mes e, Taip pat skirėme visą šešėlinių pranešių posėdį tam, kad Vengrijos ambasadoriui galėtume išaiškinti, kas ir kaip, kodėl tokia situacija. Mes taip pat jam leidome, kaip, kaip, nors tai nėra įprasta praktika, išdėstyti savo nuomonę. Paskui aš rengiau savo pranešimo projektą, mes pasižiūrėsime, kaip, kokį pavydalą tas dokumentas įgis. Šis šis pranešimas nėra kvietimas dėrėti su Vengrijos vyriausybė. Šis pranešimas yra skirtas tam, kad taryba jį gautų ir kad taryba imtųsi nagrinėti, kokios procedūros imtis atžvilgių tos valstybės narės, kai valstybė narė nesilaiko demokratijos ir teisinės valstybės ir Europos vertybių principų. Mes neturime dėrėtis, tai nėra Europos parlamento vaidmuo. Ir e, tai nėra kažkokia galutinė stotelė. Šis procesas tęsis. Parlamento rezoliucijoje yra išdėstytos įvairios temos, kurias turi išnagrinėti Libė komitetas ir tas sąrašas e, buvo tikrai ilgas. Aš tas temas paminėjau savo sąraše ir jas sugrupavau. Radau logis, logiškesnę tvarką ir pradėjau pirmiausia nuo konstitucijos aptarimo, nuo teismų sistemos, akademinės laisvės, žodžių laisvės, religijos laisvės Aš matau, kad demokratija ir teisinė valstybė traukiasi Vengrijoje, bet manau, kad tai turėtų ir būti ir yra centrinė šio pranešimo dalis. Pagrindinių teisų užtikrinimas kitas svarbus klausimus. Būtina, kad įstatymo atžvilgių visi piliečiai būtų traktuojami vienodai. Mes, ES piliečiai, Vengrijos piliečiai taip pat, norime būti saugus, norime, kad būtume gerbiami Ir mums tenka užduotis kaip Europos parlamentui e, stebėti situaciją. Mums, jeigu vyriausybė netlieka jai patikėtų funkcijų, mes turime kažką daryti. Aš pateikiau savo pilm, pirmą variantą, apžvelgiau savo pranešimo būsimą turinį ir tuomet dar kartą kalbėjau apie tą patį. Sakiau, kad visa tai, ką aš sakiau, yra susiję su pranešimais, kuriuos parengė Europos taryba, e, jungtinių tautų organizacija. E, ir e, OECD organizacija. Apie tai buvo diskutuota Strasbūre posėdžių metu ir kitose e, vietose. Tad matome, kaip tie pranešimai buvo parengti. Jie nebuvo parengti per dieną, metų metus užėmė šį veiklą. Ir aš rengiau savo pranešimą ir norėjau, kad tas pranešimas būtų parengtas faktais ir kad visas turinys būtų aiškiai patikrintas ir kad būtų kalbama tiesa pranešime. E, balandžio 12 dieną buvo pristatytas pranešimas po Vengrijos rinkimų. Aš OCSE e organizacijos duomenys dar pateikiau pranešime. E, Europos bendradarbiavimo saugumo organizacija pateikė tuos duomenys ir aš iš tikrųjų galiu įsivaizduoti, kad pranešimą galbūt reikia atnaujinti, įtraukti tuos įvykius, kurie vyksta dabar šalyje. Ir ypač, kad e, atsižvelgti į tai, kad Sorošo įstatymai, Sorošo fondų veikla buvo sustabdyta Vengrijoje. Norėčiau pasakyti, kad pranešimas atrodo šiek tiek daugiau negu tik, apima daugiau ne tik ES teisės aktų įgyvendinimo valstybėse narėse. Ten atsižvelgiama taip pat į pažeidimus, kurios įvykto pačios savarankiškai valstybės narės. Pranešime be kita ko kalbama ir apie tokius klausimus, kurie turi pasiekmių visuomeniai, kuri dėl dalykų, kurie dar įstatymuose nenumatyti, tačiau dėl kurių visuomenė veikia skirtingai. Pavyzdžiui, e, kalbama apie žiniasklaidos tam tikrą atsirinkimą ir traktavimą. E, politinės partijos prieš rinkimus būna blogiau traktuojamos kai kurios, arba atsimami teisės aktai, kurių poveikis yra negeras. Pavyzdžiui, e, teisėjų pensinis amžius buvo sumažintas. E, mes taip pat sakėme, kad reikia pasitelkti pažeidimų procedūrą. E, svarbu, ar pažeidimų procedūra yra užbaigta ar ne. Visa tai yra rezultatas to, kas vyko. Mes kalbame apie visų tų priemonių poveikį visuomeniai. Ir norėčiau dar pasakyti, apibendrinama, kad mes atliekame tinkamą darbą dabar. Manau, kad plenarinis posėdis buvo teisus, paminėdamas, kad dabartinė situacija Vengrijoje kelia riziką ES vertybėms, kuriomis ji yra paremta šitie visi komitetai keturi pateikė savo nuomonės, dėl dviejų jau buvo balsuota. Konstitucinių reikalų komitetas e, jau balsavo prieš keletą savaitę, biudžeto kontrolės komitetas e, vakar. Abu komitetai ragino mus, pilietinių laisvių teisų komitetą, dirbti toliau. Ir nepamiršti 7.1 straipsnio. Ir jie reiškia paramą mūsų darbui. Norėčiau E, kviesti kolegas pranešimą papildyti savo išvalgomis. Ačiū, pirmininkas dėkoju, poniai Sargentiniai. O dabar iš karto perėsime prie šešėlinių pranešėjų. Turbūt kalbinti norinčių bus daug. Norėčiau pakviesti visus, įskaitant šešėlinius pranešėjus, neviršyti dviejų minučių pasisakymo laiko, nes kitaip neišvengiamai viršysime mums diskusiją skirtą laiką. E, pradėkime nuo šešėlinių pranešėjų. Dvi minutės, prašau. Okay, shall, well, okay, let's see how we go. Let's see how we go. Okay, three minutes for shall. Trys minutės skirsime šešėlinius pranešėms, sako pirmininkas, kitiems dvi minutės. Ponės Argentinė pademonstravo puikų pavyzdį, kaip laikytis pasisakymo laiko. Jūs sudėl po šešias minutės. Uh, Tris minutės kiekvienam šešėliniam pranešėjui bus skiriamos ir dvi minutės kitiems kolegoms. EPP frakcijos vardu kalbės jų šešėlinė pranešėja kolegė Roberta Metzola. Prašau. Um, uh, Dėkuoju, Klodai. Visų pirma, noriu pasakyti, jog šis pranešimas dėl padėties Vengrijoje yra beprecedentinis, e, dėl tokios e, padėties dėja susidariusios ES. Aš e, Norėčiau padėkoti e, pranešėjai. Mes dalyvavome praktiškai visose šešėlinių pranešėjų e, susitikimuose kartu su ją. E, vertinome padėtį Vengrijoje. Kai kuriuose posėdžiuose dalyvavo ir ambasadorius. Tie posėdžiai buvo labai naudingi. Ir e, norėčiau pateikti mm, keletą klausimų ir tikiuosi, kad į juos bus atsakyta. Akademinė e, laisvė, taip pat žodžio laisvė, susirinkimų laisvė dabar yra e, pažeidžiamas, pavyzdžiui, e, Centrinės Europos, Vidurio Europos universitete ir e, Vengrija turi dabar atitikti šios e, srities e, reikalavimus, nes šitie dalykai paliečia aukštasias mokyklas. E, Ir e, jeigu aš teisingai e, suprantu, tai e, komisija jau iškėlė šį klausimą e, teisingumo teismui. Taip pat e, e dėl organizacijų, kurios yra finansuojamas iš užsienio, aš norėčiau paklausti štai ko, e, ne kaip EPP e koordinatorė, bet e, e kaip šiandien pranešėja, tai e, teisės aktai, kuriuose kalbama apie užsienio agentus, tai mes manome, kad e, vis dėlto tai, kas numatyta Vengrijoje, yra neproporcinga ir e, pažeidžia teisės. Ir ar ES valstybės narės gali susitaikyti su tokiais e, Europos teisės e, pažeidimais. Aš taip pat e, sustikau su ministru. Dėkuoju, kad jis dalyvauja šiandien mūsų posėdėje. Ir aš džiaugiuosi, kad jisai pasirengęs užtikrinti atskaitomybę jisai turės išvykti iš e, Briuselio šiandien ir dalyvauti kitame renginyje, tačiau jis yra, e, norėčiau e, paklausti jo, kaip jisai komentuotų Vengrijos vyriausybės e, poziciją. Žmogaus teisų komisaras jungtinių tautų taip pat yra pareiškęs, kad e, Vengrija nesilaiko žmogaus teisų E, reikalavimo migracijos e, srityje. Mes e, suprantame, kad migracijos krizė yra tam tikras lakmuso papirėlis, tam tikras testas mums šioje srityje. Įvairios frakcijos pateiks taip pat savo pozicijas dėl šio pranešimo. Mums labai svarbu gauti kaip galima daugiau informacijos tais klausimais, kurie dabar e, mums labai rūpi. E, dabar e, ponas. Dėkoju, pirmininkė. Tikiuosi, kad man pakaks tų trijų minučių, tačiau vis tik per jas pabandysiu pakomentuoti iš esmės. Situacija Vengrijoje neramina jau nuo 2012, kitaip tariant, šešis metus. Mes visada buvome susirūpinę, siekdami išsiaiškinti, ar atitinka situacija e, antrą straipsnį. Dėl, e, dėl to kyla, kyla daug, daug abejonių. E, kaip, kaip pasižiūrėti, e, ar, ar, gerai, ar gerai atliekame diagnozę, bet kita vertus ir nuomonės išsiskiria. E, dėl, dėl mechanizmų taip pat, e, kuriuos reikėtų pritaikyti, ar tą patį, kur buvo pritaikytas Lenkijoje, Kita vertus, mes negalime be galo atidėlioti tų problemų sprendimo. Kažkada jas spręsti vis tiek reikės. Ir ta situacija tęsiasi jau daugelį metų. Kuo daugiau laiko praeis, tuo bus sunkiau viską pakeisti. Ir juo labiau kad kyla grėsmė demokratiniam modeliui. Taigi, kuo daugiau laiko praeina, tuo viskas sunkėja. E, demokratija ten neliberali, bet reikia užtikrinti liberalių principų laikymosi, e, teismų nepriklausomybė, pilietinė, laisva visuomenė. Visą tai ten neveikia. Centrinėje ir rytų Europoje jau dešimtis metų truko tokia padėtis. E, rytų Europoje buvo kalbama apie liaudės demokratiją. Kaip patirtis tai tokia nelabai skani. E, dabar ten esanti demokratija prarado visą savo prasme. Demokratinio dalyvavimo mechanizmas yra labai svarbus dalykas, mums būtina užsitikrinti daugumą, o tą daugumą galima užsitikrinti per skaidrų ir įtraukų procesą. Labai aiškius rezultatus turi parodyti rinkimai, rinkimai į parlamentą, gali kilti klausimų, ar nebūtų naudinga į tokį klausimą pasigilinti. Tačiau tai yra tik šalutinis klausimas, o pagrindinis klausimas būtų, ką gali padaryti uh, E, demokratiškai išrinkta vyriausybė. Aišku, visam tam yra ir tam tikros ribos, nes demokratija turi apsaugoti mažumas, turi apsaugoti silpnuosius. Jeigu to nebus įgyvendinta, tai demokratijos kaip ir nebėra. E, e, čia aš neteisiu visos Vengrijos politinių požiūrių, tiesiog noriu pasakyti, kad tokia situacija labai gali įtakoti Mums reikėtų kažkokios atsargios, pamatuotos procedūros. Dėkoju pranešėjai, kuri labai nuo dušios padirbėjo, ji tikrai nesileido į pernelygilius politinius pamastymus. Deja, negalėjome surasti, negalėjome e, išrutulioti tokios daugumos, e, kurios pagrindų, kurio remdamiesi galėtumėm įvertinti e, Vengrijos procesus, bet kokiu atveju viskas, kas yra parašyta šiame ši, pranešime, labai aišku. E, aišku, kad pažeidinėjami antrajame straipsnėje išdėstyti principai, politinės frakcijos pasisakė šiuo klausimu. E, visos politinės fra, frakcijos e, ir, ir aš tame tarpe ir, ir, ir kolegos dabar rengiame pakeitimus, kuriuos netrukus pateiksime. Ponas Jūrek, dėkoju, pirmininkė. Kai perskaičiau šį pranešimo projektą, pagalvojau apie Vinstoną Čerčilį. Šis pranešimas patvirtina seniai žinoma tiesą, kad parlamentinė demokratija turi būti įgyvendinama kovojant su trūkumais demokratijos. Tad šis pranešimas yra sąrašas dalykų, kurie turi egzistuoti kiekvienoje demokratinėje valstybėje. Na, nežinau, kodėl šią kartą Vengrija kaltinama. Aš turiu tik tris minutės pasisakymui, tad norėčiau pasakyti štai ką. Romų mažumos integravimas E, yra aktuolus klausimas. Pusė ES valstybių dėl tos integracijos turi tų pačių problemų, bet dėl, nežinia dėl ko kaltiname tik Vengriją. O Vengrija tuo tarpu šioje srityje daro daugiau negu kitos valstybės narės. Tad nežinau, kodėl kai kurios politinės partijos ar asmenys uh, labiau tiki kažkuo kitu negu mūsų parlamentų vicepirmininkė ponė Lyvija Jaroka kuri šiame pat, šioje pat salėje yra išdėšiusi, ką daro Vengrija tam, kad būtų integruota Romų mažuma. Kaip galima šitaip ignoruoti realybę? Mūsų darbo grupė, kai susitiko profesorius Gabor Polek iš Pečio universiteto, atsako, atsakė į mano klausimą kurį aš buvau pateikęs ir jis pripažino, kad dabar Vengrijai teikiami kaltininkai, kaltinimai tiksliau, galėtų būti taikomi socialistų vyriausybė ir Jurčiano vyriausybei. Tuomet viskas vyko taip pat, bet nieks nesirūpino dėl tų dalykų, dėl valstybės funkcionavimo, dėl žiniasklaidos ir, ir, ir įmonių veikimo. Tad klausimas Kodėl būtent dabar visą tai iškeliama? Ar mes čia tikrai kalbam apie demokratijos standartus? Pone Intveld puikiai atsakė šį klausimą, kai gruodį mums susitikė. Jis sakė, jog, ir aš cituoju, kad mes negalime lyginti Vengrijos teisės aktų su teisės aktais kitose valstybėse narėse. Tai yra puikiai E, puikus įrodymas, kad vykdomas selektyvus teisingumas. Kitaip tariant, mes norime vieną šalį traktuoti kažkaip skirtingai nuo kitų. Kitaip. Pone Intvelt plenarinėme posėdėje pakartojo tą patį. Sakė, kad yra tokių, tai parodė, kad yra tokių žmonių ES, kurie giliai nemėgsta Vengrijos. Na, elkime sąžiningai tai prisideda prie ES skaldimo. Kolega Weidenholzer sakė, kad dauguma neturi teisės diktuoti mažumai savo valios. Sutinku su kolegomis. Tiesiog atsistokim prieš veidrodį ir pasižiūrėkime į save ir pasakykime, kad iš tikrųjų turėtų dauguma mažumai nediktuoti. Tai būtų teisinga. Pirmininkas. Dėkoju. Louis Michel yra kitas kalbėtojas. Jį pavaduoja Natalie Grisbek. Prašau. Dėkoju. Pirmininkė, brangus kolegos, iš tiesų, Mišelis yra užsijėmęs iki pat dabar. Aš norėčiau pabrėžti, kad mus sieja ypatingas pranešimas, kuris mus įpareigoja Europinėje erdvėje. Įpareigoja dėl to, kad kelia ES piliečių klausimus, o tarp ES piliečių yra ir vengrai. Tai tikrai nėra kažkokie veiksmai nukreipti prieš Vengriją. Priešingai tai yra kaip tik tų sąlyčio taškų ieškojimas ir ieškojimas kelių, kaip galima būtų užtikrinti ES piliečių teises. O tarp ES piliečių noriu priminti, kad yra ir vengrai. Norėčiau padėkoti poniai Sažentinį už kruopšiai atliktą darbą. Dabar galėjome e, labai glaustą tikslų ir gerą pranešimą gauti ir matome, kaip visi europiečiai yra įsipareigoję e, sutarties mechanizmus taikyti. Dabar yra viskas pagrista tam tikrais mechanizmais. E, e, visi, kurie e, tarę e, žodį, kurie pasisako, kurie e, yra e, teisėti ir kompetentingi prelegentai, visos išsakytos mintis apie žmogaus teises bei demokratijos principus, kai reikia gerbti mažumas, pluralizmą, žiniasklaidą ir daugelį kitų klausimų. Mes labai susidėm, susidomėję laukiame, kokį atsakymą duos taryba. Sofie Intveld gavo klausimą iš kolegos iš ECR. Na, nepasakyčiau, kad jos duotas atsakymas buvo netikslus, tiesiog tai, kaip tas atsakymas buvo interpretuotas, galbūt nebuvo visiškai tikslu. Taigi dar reikės čia patikslinti. Ačiū. Dėkoju šešėlinė pranešėja Marija Kristin Veržė. Dėkoju pirmininkė. Šis pakeitimas yra ypatingas parlamente Pirmą kartą tai darome ir ponia Sargentinė susidūrė su dideliu iššūkiu. Manau, kad ji puikiai jį atremė. Mes e, čia turime tam tikrus politinius prietarus. Ir dabar ponia Sargentinė pasirinko remtis autoritetingais e, autoritetais, teismo praktika, dėl to jai dėkoju. Norėčiau padėkoti už kai kuriuos dalykus, kurie man atrodo labai svarbus, už e, duomenų apsaugos klausimą. E, čia remamasi yra e, Europos teisingumo teismo praktika ir tai yra teisingas pasirinkimas. Taip pat žodžio laisvės klausimas, visa tai irgi labai teisingai buvo padaryta, o taip pat jungtinių tautų ataskaita šiais klausimais. Religijų, e, tikėjimo laisvės klausimas, e, į kurį įeina apskritai pamatinis dalykas tikėti ar netikėti. Aš norėčiau dar E, paminėti tokį dalyką kaip antivyriausybinių organizacijų paketas. Paketas nukreiptas prieš vyriausybinės organizacijas, prie to dar sugrįšiu. Taip pat yra kalbama apie europinių fondų naudojimą, bet apie, prie to, to irgi dar sugrįšiu. Tas skyrius, kuris kalba apie korupciją ir e, interesų konfliktą. Čia nėra paminėta Olafo. Manau, kad Olafą galima paminėti dėl to, kad jis labai nemažai atliko tyriamųjų darbų ir nustatė daugeliu atveju organizuot tas sukčiavimą, bei tai, kad Vengrija turi kai kuriais atvejais gražinti milijonus eurų. Aš tiesiog galvoju, Kodėl Vengrija priešinasi Europos prokuratūros kūrimui? Tuo tarpu tai juk būtų labai geras, gera organizacija Olafo rekomendacijų įgyvendinimui. Manau, kad e, šį dalyką tikrai reikia paminėti pranešime. Dar norėčiau paliesti tokį aspektą, kaip e, jėgos nukreiptos prieš vyriausybinės organizacijas. Tai galbūt yra daugiau tai, negu jėgos nukreiptos prieš Sorošą ir jo fondą. Taip pat e, jungimosi laisvių e, grėsmė kylanti e, jungimosi laisviai e, ir kiti aspektai. E, aš manau, kad tuos visus aspektus reikia įtraukti jau, ir jau beveik baigiu, pirmininkė. Aš norėčiau išsiaiškinti, ar prieš priimant šį pranešimą negalėtumėm išsiaiškinti, ką galvoja Europos komisija. Nes ta e, nuomonė iš komisijos pusės šiuo klausimu iš tiesų būtų labai svarbi ir mums e, nubrėžtų gairias, kaip galėtume veikti toliau. Europos Sąjungos e, pagrindinės laisvės yra surašytos antrajame laips, e, straipsnėje, o tas straipsnis yra daugeliu atveju pažįstas. Jau baigiau. Uh, Noriu uh, priminti, kad uh, mes turime mažai laiko. Norėčiau priminti, kad visi kalbėtų, laikydami savo kalbėjimo laiko, nes paskui kalbės dar ministras Laura Ferrara, šešėlinė pranešėja e FDD. Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti E, pranešėjais Argentinį už puikiai atliktą darbą ir už išsamų pranešimą. Aš e, esu pranešėja dėl pagrindinių teisių Europoje 13-14 metais. Tuo metu iš tikrųjų buvo kalbama apie būtinybę stebėti atskiras valstybės narės, kad būtų užtikrintas, užtikrintas pagrindinių teisių uh, laikymasis ir užkirstas kelias tų teisų pažeidimui. Ir tuo metu buvo nogastaujama, kad galbūt e, vadinamųjų kabutėse blogų valstybių juodasis sąrašas bus e, rengiamas ir kai kurios valstybės labai jautriai į tai reagavo, mm, tokios valstybės kaip, e, kaip Vengrija, kur buvo daroma prielaida, kuriuo atžvilgiu buvo daroma prielaida, kad yra tokių pažeidimų. Aišku, svarbu užtikrinti, kad ES nebūtų veidmainiaujama ir e, kad e, iš pradžių užmerkiamas akis, kad nesilaikoma Kopenhagos kriterijų, o paskui tie dalykai yra akcentuojama, akcentuojama ir kad e, valstybės narės, kurios nusprendžia prisijungti prie ES, E, įsipareigoja laikytis ES teisės ir vertybių. Ir tai yra normalus dalykas. ES negali būti e, tokia sąjunga, kurioje valstybė gali pasirinkti tarsi e, pagal, pagal meniu tam tikrą, ko jinai laikysis ir ko nesilaikys. Valstybės narės turi prisimti atsakomybę dėl, dėl šitų klausimų. Aišku, Šiame kontekste kalba sukasi taip pat ir apie migracijos rautus. Atrodo, kad Vengrija nenori prisijimti šioje srityje savo atsakomybės, jai tenkančios atsakomybės, nenori perkelti jai tenkančios migrantų e, dalies. Taip pat e, kalbame apie ne, neišsintimo principą, apie elgesį su nepilnamečiais šiame kontekste. Kyla toks klausimas. Jeigu valstybė narė nori prisijungti prie ES narės, jinai puikiai supranta, kad galės pasinaudoti tam tikrais privalumais, kaip ES finansavimas. Ir tai yra uh, E, geras dalykas, tačiau yra taip pat ir tam tikros prievalės ir atsakomybė ir valstybė nariai negali to ignoruoti. Tad teisinės valstybės principai ir pagrindinių teisių laikymasis čia yra labai svarbus dalykai. Europos Sąjunga turi užtikrinti labai atidžiai stebėseną šitais klausimais ir aš e, tikiuosi, kad e, Vengrija yra pasirengus bendradarbiauti šitais klausimais su ES ir užtikrinti teisinės valstybės principų laikymasi. Dėkoju. Dabar. E, mes perdadame žodį užsienio reikalų ministrui. Iš anksto buvo sutarta, kad jisai dalyvaus šiame posėdėje. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai. Aš norėčiau padėkoti Jums už galimybę dalyvauti šiame posėdėje, padėkoti už kvietimą dalyvauti šios dienos diskusijose. Manau, kad šis sprendimas iš tikrųjų buvo labai išmintingas ir e, aš e, manau, kad e, tikrai e, Vengrijos atstovai, atstovams turi būti suteikta galimybė dalyvauti e, šiuose diskusijose ir dabar perėsiu prie vengri, vengrų kalbos. Visų pirma, norėčiau informuoti jūs apie tai, kas įvyko per pastaruosias keletą savaičių. Mano valstybėje vyko rinkimai į parlamentą. Buvo bandymų iš išorės paveikti rinkimų procesą, susilpninti Vengrijos vyriausybės e, padėtį. Ir e, taip pat Europos parlamente buvo tokių bandymų daryti įtaką Vengrijoje vykusiems e, rinkimams. Buvo bandoma padėti Vengrijos uh, opozicijai. Ir mes galbūt e, dabar galime kartu įvertinti tų rinkimų rezultatus. 70 e, procentų buvo ak ak aktyvumo lygis, tai yra pakankamai aukštas lygis. Fidesz vyriausybės e, e dabartinė daugumos partija gavo 2 milijonus 820 tūkstančių balsų. Ir e, tai yra 300, virš 300 tūkstančių balsų daugiau negu opozicijos partijos gavo. Ir e, tuo, tuo būdu e, rinkėjai labai aiškiai pasisakė apie Vengrijos padėtį. Jų pozicija skiriasi nuo Europos parlamento pozicijos, kaip matome. E, Vengrijos demok, dem, demokratinis sprendimas, Vengrijos piliečių demokratinis sprendimas e, yra labai aiškus, į jį reikia atsižvelgti ir jį gerbti. Prieš dvi savaitės Vengrijos piliečiai labai aiškiai pasakė savo žodį apie mūsų valstybės padėtį. Aš suprantu, kad jų nuomonė skiriasi nuo jūsų nuomonės, ar tai jums patinka ar ne. E, Tad e, Vengrijos piliečiai kaip tik tai ir turi teisę pasisakyti dėl savo valstybės ateities. Jie turi pasisakyti apie tai, o ne Europos parlamentas. Kalbant apie migracijos politiką, Vengrijos piliečiai čia taip pat tai labai aiškiai pasakė savo nuomonę. Kita alternatyvi nuomonė buvo e, užsienio e, valstybių atstovų ir nevyriausybinių e, organizacijų bei opozicijos nuomonė. Vengrijos piliečiai aiškiai pasisakė, jog net, nenori būti, kad jų, nenori, kad jų, jų valstybė būtų migracijos valstybė. Mes e, esame pasirengę diskutuoti šitais klausimais. Vengrijos vyriausybė ir toliau tes savo politiką. Mes esame tos nuomonės, jog tik Vengrijos piliečiai turi teisę nuspręsti, kas turi būti įleidžiamas į Vengrijos teritoriją ir su kuo Vengrijos piliečiai gyvens toliau. Mes turime teisę užtikrinti savo piliečių saugumą ir savo sienų saugumą ir mes nesutiksime su privalomomis migrantų perkelimo kvotomis. Mes taip pat nesutinkame su tokia pozicija, jog daugia kultūrė, daugia etinė visuomenė yra geresnė visuomenė negu e, homogeniška etninių požiūrių e, visuomenė. Aš e, norėčiau taip pat e, trumpai reaguoti į pranešimo turinį. Pranešime yra labai daug melo. Pranešėja e, baltais siūlais siūvo tą pranešimą, jis ne e, atitinka realios padėties ir teisybės, sakoma, kad Vengrijoje nėra žiniasklaidos laisvės, jinai yra ir jinai yra didesnė negu daugelį kitų Europos valstybių. negalima e, tylėti tokiais klausimais, jog e, migrantai daro nusikaltimus Vengrijoje. Mūsų žiniasklaida apie tai kalba. Labiausiai žiūrimas e, televizijos kanalas, pavyzdžiui, kritikuoja Vengrijos vyriausybę. Interneto dauguma portalų taip pat e, pakankamai kritiškai pasisako e, apie vyriausybę ir e, labiausiai skaitomas interneto naujienų portalas taip pat yra kritiškai nusiteikęs vyriausybės atžvilgių. Iš Briuselio mes girdime kasdien kaltinimus, melagingus kartinimus vyriausybės atžvilgių. Rinkimų dieną Daugelis žiniasklaidos priemonių sveikino aktyvų rinkėjų dalyvavimą tose e, rinkimuose. Buvo prognozuojama, jog rinkėjai pasisakys prieš vyriausybę, tačiau įvyko atvirkščiai. Vengrijoje, taip pat sako, sakoma, kad Vengrijoje nevyriausybinės organizacijos yra varžomos, jų yra apie 16 tūkstančių dabar. Kai kurios iš jų skatino mūsų rinkėjus balsuoti prieš vyriausybę. Ir žinome, kad tos nevyriausybinės organizacijos e, buvo finansuojamos iš užsienio. Vengrijos piliečiai turi teisę žinoti, ar tos organizacijos yra finansuojamos užsienio valstybių, turi teisę žinoti, kieno interesams jos atstovauja tos nevyriausybinės organizacijos, kurios susijusios e, su Europos parlamentu, visą laiką pabrėžė, jog nėra pakankamo skaidrumo. Jeigu norima skaidrumo, tad kodėl negalima rinkėjams teikti informacijos apie realią nevyriausybinio organizacijų padėtį, apie uh, E, kas, tai, kas už jų stovi. Taip pat yra sakoma, kad Vengrijoje yra antisemitizmo problemų. Aš e, turiu kategoriškai atmesti tokius kaltinimus. Turbūt nėra jokios kitos Europos valstybės, kuri tiek daug pastangų dėjo, kad būtų kovojama prieš antisemitizmą. E, yra, e, Vengrija yra kaltinama antisemitiniais išpoliais, ta tarpu būtent e, Vengrijos sostinėje e, yra labai didelė žydų bendruomenė ir mūsų baudžiamajame kodekse yra nuostata, kuri numato labai rimtą atsakomybę už holokausto neigimą. Gerbiami parlamento nariai, Europos e, parlamentas pabrėžė kai kurios kritinius e, aspektus e, savo pranešime, tačiau turime įsiaiškinti, kokia yra teisybė. Mes turime išsiaiškinti, kas slypi už šio pranešimo rengėjų. Europos parlamentas pasisako už migracijos politiką, labai daug kritikuoja Vengrija, kad jinai nesilaiko šios ryties reikalavimų, tačiau jūs negalite priversti mūsų įgyvendinti tokios kraštutinės promigracinės politikos, kurią jūs bandote e, vykdyti. Mes atspindime Vengrijos piliečių valią ir ją remdamėsi mes neleisime įgyvendinti pono Sorošo plano. Mes e, e, stengsimės apsaugoti Europos e, istoriją ir kultūrą. Dėkuoju. Aš norėčiau, kad tie dalyviai, kurie nėra šio komiteto nariai, elgtųsi kultūringai ir netriukšmautų šio posėdžio metu. Dar devini komiteto nariai paprašė žodžio. Aš norėčiau paprašyti kolegų, kad jie laikytųsi savo kalbėjimo laiko. Nedaugiau nei dvi minutės kalbėtų. Mes suderinome su pranešėja dėl darbo tvarkės ir pasisakymų tvarkos. Pranešėja galės po diskusijų dar kartą pasisakyti, e, pateikti savo poziciją, reakciją į klausimus. Dabar pasisakys šie kolegos. Uh, Mrs. Juroka, uh, Mrs. Interveld and Mrs. Mrs. Kujiska. Um, did you indicate... Yra taip pat uh, ne, du nelibė komiteto nariai, pone Murvai ir, ir dar vienas uh, kolega. Dabar pirmas kalbėtojas ponas Niedermüller, dvi minutės. Pone pirmininkė. Pone pirmininkė. Buvo pateikta detali situacija, kas vyko rinkimų metu. Tačiau noriu skirti dėmesį į tai, kad mes čia nekalbame apie rinkimų rezultatus tie rezultatai nėra kvestionuojami, kurie buvo pasiekti Vengrijos rinkimuose. Bet noriu į tris dalykus atkreipti dėmesį. Ministras paminėjo, kad, buvo, kad, kad Vengrijos žiniasklaida yra laisva, kad Vengrijoje užtikrinama visapusė laisvė žiniasklaidos. Noriu atkreipti ministro dėmesį į paskutinį pranešimą, tarptautinį pranešimą, kur yra pasakyta, kad žiniasklaidos laisvės požiūrių šalių sąraše Vengrija užėmė 76 vietą. Lyginant su ankstesniu rezultatu, nusirito, nusirista žemiau dar. Nuo 2010-ųjų korupcijos indeksas e, pablogėjo ir blogėja nuolatos. Tai yra ne mano išvados, tai yra biudžeto kontrolės komiteto e, komiteto nuomonė, jo pirmininkė priklauso tam pačiai pranešimai kaip jūs. Demokratija, mano supratimu, nėra susijusi su tuo, kad politiniai oponentai laikomi priešais. Demokratija yra tai, kai siekiama sudaryti visiems galimybės laisvai mąstyti, kad apsauga suteikiama tiems, kurie e, yra mažuma demokratija nereiškia, kad dauguma vykdys tyroniją. Tai yra raginimas ieškoti kompromisų. Mes čia nekalbam apie Vengrijos vyriausybę. Mes nenorime smerkti Vengrijos. Tai čia mes nekalbam apie už ar prieš migraciją. Mes kalbam apie demokratijos principus, kurių turi laikytis ir Vengrijos vyriausybė. Pirmininkas, dėkoju. Visiems galioja neplojimo taisyklė, tad prašyčiau neploti. Ponas Bonė, dvi minutės, prašau. Dėkoju, ponė ministrė. Jūs esate pakvistas kaip svečias, ramiai diskusija, aš tikiuosi. Bet atsitiko taip, kad jums atrodo labiau patinka tame autoritarinėme reikale imtis a, aktyvaus vaidmens. Labai prašyčiau kalbėti ir elgtis kultūringai. Noriu padėkoti pranešėjai už puikų darbą, ji dirbo savo darbą remtėmėsi plačiais tyrimais dėl Sorošo paketo. Pranešime tai yra paminėta ir tai yra bendrų pastangų dalis uh, gazdinti ir persekioti individualius asmenys ar organizacijas. E, vyriausybė, sakoma, atveria duris politiškai motivuotajoms priemonėms nukreiptoms prieš pilietinę visuomenę ir žodžio laisvę Vengrijoje. Kitas dalykas, kuris minimas pranešime, yra mm, žiniasklaidos koncentracija. Matoma, kad viešoji nuomonė yra formuojama uh, E, panaikinant vietinės radijos, e, radijos stotis ir tą nu, uniformuojimą, sudarant sąlygas išskirtinės vienoms ar kitoms. Aišku, iš to, kad e, žengiama autoritarinių valstybių keliu. Antisorošo kampanija yra identiška pono Putino priimtai teisėkurai. Reg, visame regione, ponia Orbanė, aš prisimenu asmeniškai, prieš daugelį metų, kad kaip liūdna žvelgti yra tą autoritarinį pasirinktą kelią. Visa tai yra, ta diskusija nėra skirta žvelgti į Vengriją kaip į valstybę, kur įsigali e, autokratija, tai yra problema visai Europos Sąjungai. Tad aš norėčiau paraginti visus ne užmigti, turime visi likti budrus ir pasižiūrėti, aš pats esu Lenkas, turime pasižiūrėti, kas vyksta mūsų šalise, o Vengrijos žmonėms ir pilietiniai visuomeniai turime pasiūsti aiškų signalą. Ir turime pasakyti, kad demokratija nereiškia tik tai galimybę laimėti rinkimus. Dėja, tikrai ne. Ačiū. Kolega Becker, prašau. Ačiū pirmininkė. Man labai džiugu, kad atvykote į Libę. Esu kaiminas, jūsų kaiminas iš Austrijos ir dėl to pasakysiu teisybę. Tema mūsų aptariama yra labai svarba, svarbi. E, Vengrijoje 20 procentų balsų gavo ksenofobai ir antisemitai. Vengrai neturėtų leistis žaisti tokio žaidimo. čia cituoju Viktoro Orbano kalbą. Jis sako, mes kovojame su priešu, kuris skiriasi nuo mūsų. Tai yra pasislėpęs priešas, netviras, e, netiesiai kalba gudrus, negarbingas. E, jeigu jisai nėra nacionalinis, tai tarptautinis, tai yra spekuliuojantis su pinigais, pinigais e, priešas, jis neturi tėvynės, tačiau elgesi taip, lyg jam priklausytų visa žemė. Mūsų komitete buvo balsuojama už e, tą, e, dėl tos rezoliucijos ir surinkome tris ketvirtadalius balsų. Jeigu turėtumėm apibrėžimą, kas yra antisemitizmas, tada galėtumėm geriau kovoti su tokioj, tokiais pareiškimais. Sakoma, kad Orbanas nekalba su Sorošu, tačiau čia nieko naujo nėra, istorijoje su tuo jau esame susidūrę. Daugelis Vengrijos bendruomenės narių nerimauja tiek Vengrijoje, tiek visur kitur. Ir mes, ir aš kaip pirmininkas vadovaujantis grupiai skirtai kovai su antisemitizmu, smerkiu tokius antisemitistinius pareiškimus ir norėčiau paskatinti pona Orbaną liautis tokius pareiškimus keist, skleisti, o jūs visus norėčiau paraginti e, priešintis tokiems pareiškimams, e, kad tokie, e, tokios elgesio apraiškos liautųsi. Ponas Albrechtas. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už tokį puikų pranešimą. Tiek mums, tiek e, parlamentui, tiek mūsų frakcijai labai svarbu žiūrėti, kaip vystosi situacija šioje srityje. Tai nėra kažkokios tai politikos vystimas, Tai yra kalbėjimas apie ES vertybės, kuris reikia saugoti visose valstybėse. Tos problemos kyla visur ir čia mes matome pirmą atvejį e, pasireiškusi naujoje ES valstybėje, kada turime įrodyti, kad visi yra saistomi sutarčių. Būtent Vengrija yra pasirašiusi tas sutartis. Taigi E, Vengrijai taip pat taikoma bendrijų teisė. ES institucijos yra demokratiškai renkamos institucijos, kuriuose yra ir Vengrijos atstovų renkamų Vengrijoje, Vengrijos taut, vengrų tautos. E, vengrų tauta taip pat yra viena iš ES tautų. E, todėl reikia laikytis tų taisyklių, kuriams buvo kartą pritarta. Mane nuvilia tai, kad laukiau diskusijos iš esmės ir atviros diskusijos, tačiau tai, ką išgirdau iki šiol, tai buvo tokios, na, sakykime, skystos tos diskusijos, le, mane jos prislėgė, e, jos demonstruoja pagarbos trūkumą, naudoja daug propagandos, nieko čia konstruktyvaus nėra. Jūs plojate savo pačių politinėms jėgoms ir sakote, kad Vengrijoje antisemitizmo nėra. O tuo pačiu matome, matome e, euro parlamentarą, kuris e, le, skleidžia keistus pasisakymus apie žydus. Manau, kad į tai reikėtų labai rimtai atsižvelgti, nes tai yra labai rimtas e, taryb, ES teisės pažeidimas. Pone Gal, pone pirmininkė, aš manau, kad ši diskusija yra įžeidžianti ir neori. Šis parlamentas neturėtų šitaip elgtis. Šie pasisakymai yra negarbingi. Tie dalykai netaikomi Vengrijai ir Vengrijos piliečiams. Man atrodo, kad mažiausia, ką galima padaryti, tai elkimės garbingai. Tie žmonės, kurie mūsų įžeidžia, turėtų atsiprašyti. Neturiu laiko čia aptarti visų tų melų, jų detaliai išnagrinėti, aptarti tų pareiškimų esančių pranešime. Aš noriu pabrėžti tik vieną dalyką, aš norėčiau tai pacituoti angliškai. Visuomenė, sakoma, nėra susijusi su teisinėmis nuostatomis Vengrijoje, bet tai yra įžeidimas visai šaliai, visai tautai. Tai yra išpolis prieš tūkstantmetę teisinės valstybės tradicija mūsų šalyje. Tad noriu paprašyti pranešėjus už tai atsiprašyti, bet dar norėčiau pasakyti, ką šiandien aš čia girdėjau, ką perskaičiau tame pranešime skaitydama to pranešimo puslapius, juos vartydama. Šalis aprašoma taip, lyg tai būtų diktatūra kur nors Afrikos centre. Nekalbam apie Vengriją kaip apie ES valstybę, kur nesnei vyko demokratiniai rinkimai kur puikiai veikia teisinė sistema ir įstatymai. Man tai yra žeminantis dalykas, tai yra žeminantis dalykas vengrams. Todėl norėčiau paprašyti pakeisti tuos melus ir savo pranešimo stilių, kuris yra toks įžeidžiantis. Jūsų pranešimas yra pilnas melų, jūsų pasisakymai yra melo įkvėpti. Jūs nesiremete faktais ir minite Europos tarybą, minite tarptautinės kai kurias organizacijas. Tačiau iš kur šios organizacijos gavo informaciją, ogi iš tų pačių penkių, šešių nevyriausybinių organizacijų ir tų pačių ekspertų. Taigi viskas pagrįsta iškreipta nuomonė ir jūs tuo pačiu remetės. Aš norėčiau atmesti jūsų deklaracijas. Mes nedirbame kartu su Jobik organizacija, su dešiniaja partija. Aš atmetu jūsų kaltinimus. Kaltinate mus tokiais dalykais, kurių nesam padarę. Ir tai yra, sakyčiau, lyg teismo procesas. Jūs jau nu- nusprendėte. Sprendimas yra priimtas, lygiai taip pat kaip ir dėl migracijos politikos. Ir tai yra neprimtina. Pone Intveld. Na, teskim toliau. Pirmiausia, matome klasikinį ateitį, autokratinis režimas įslenka į valdžią tra, e, tradiciniu būdu, paskui apsimeta euka ir sako, kad kiti yra priešai, kad rengia kažkokius konspiracijas ir kad meluoja. Tai yra klasika, nieko naujo. Jūs juk neturite Vengrijos žmonių, tai nėra jūsų nusavybė. Jūs buvote jų išrinkti atstovauti Vengrijos žmonėms ir tą darysite laikinai. Norėčiau paklausti, nes aš jūsų pasisakymų išklausiau ir paskui net užsidėjau ausinės, nes galvojau, ar viską suprantu. Pavargau nuo tų kaltinimų, kurie čia buvo išsakyti. Ir e, nuo tų melų mūsų atžvilgių. Bet kaip jūs manote, atstovaujate kitai pusiai Vengrijos piliečių, kurie nebalsavo už jūs? Dešimtis tūkstančių žmonių išėjo į gatves ir pasisako prieš autokratinį režimą. Kaip jiems yra atstovaujama? Šiandien netaip svarbu, kas vyksta. Atrodo, yra akivaizdu, kaip jūsų valstybės kontroliuojama žiniasklaida kreipia visą šią diskusiją. Viskas labai aišku. Jūs eilinį kartą būsite aukos, visi kiti bus neraliuoti priešai. Tačiau, e, kai kalbam apie poną Sorošą, kuris neva kons, finansuoja šitą konspiraciją visą, tad kyla klausimas, o kaip jūsų finansavimo šaltiniai, iš kur jie? Jūs savo korupcinį režimą finansuojate ES pinigais. Gal dar iš pono e, Putino gaunate finansavimą, ar iš pono Benen, kuris yra amerikietis, E, finansuojantis taip pat ir kai kurias partijas Lenkijoje. Ar ne iš ten jūsų finansavimas? Aš manau, apibendrindama pirmininkė, galiu pasakyti štai ką. Turėtumėte džiaugtis tuo pranešimu, nes jis padeda pasiekti tų tikslų, kurių nori ponas Orbanas. Jis nori kitokio režimo, jis nori kitokios tvarkos, jis sako, nori sukurti liberalią demokratiją. Nors tiesą sakant, nesuprantu, nes liberali demokratija kaip tokia nelabai egzistuoja. Jis nori kurti uh, liberalią autokratiją. Ir jis puikiai to savo tikslo siekia. Europos parlamentas prieina prie išvados, kad problema yra sisteminė. E, pripažįstama, kad ponas Orbanas daro tai, ką nori ir jūs su tuo negalit nesutikti. Ir mano paskutinė pastaba būtų tokia. Jūs nepaisote didžiulės grupės žmonių savo pačių šalyje. Man, kaip politikai, vienas principas yra svarbus. E, elkite sąžiningai su žmonėmis, kuriems dabar atstovaujate, nes su tai žmonėmis po savo pareigų pabaigų turėsite susitikti gatvėje ir gyvenime. Ačiū. Kolegė Jeroka. Dėkoju. Paprašiau žodžio, nes noriu patvirtinti tai, ką sakiau praeitą kartą. Pranešime daug melo. Ir tokios informacijos, kurią būtų galima pritaikyti kitai vyriausybei iki 2010-ųjų veikusiai, ne dabartiniai. Jūs kalbate apie pa, pa, paralinės karinės grupuotės, kuri gazina žmonės kaimuose, bet visa tai vyko iki 1910 metų. Ir žmonės tuomet matė ir suprato, kas vyksta. Dabar taip nėra socialistai vykdė savo kampaniją ir, na, čia yra daug tokių dalykų, kur aš nesuprantu, apie ką jūs. Ponės Argentinis sakė, kad ji labai atidžiai patikrino savo pareiškimus ir informaciją. Tačiau aš noriu dar kartą pasakyti, kokie yra tie faktai, kurie dėja netitinka tikrovės. Jūs gal niekad, ne, jūs Tu galgi negirdėjote apie neonacijų grupės e, žygiuojančias Švedijoje? E, jūs niekada nesakėte, kad e, problema, o jūs sakėte, kad problema yra tik jovik organizacijos veikla. Pasakyta yra dar ir be kita ko, kad segregacija vyksta su romų vaikais, kad jų gyvenimo sąlygos blogėja. Europos komisija atliko savo tyrimą, nu, sulyginant su 2011-aisiais Sumažėjo ankstyvas mokyklos palikimas. Romų vaikai eina į iki mokyklinio ūkdymo e, įstaigas. Buvo priimti teisės aktai reikiami, kurių pakeitė tą segregacijos situaciją. Iki šešių metų tie vaikai jau yra ugdomi, kad jie galėtų pradėti eiti į įprastas mokyklas. Tai štai. Jūs be kita ko sakėte, kad Romų vaikai siunčiami į specialias mokyklas, tai yra netiesa. 46-48 e, punktai yra pasakyta, kad Romų vaikų sąlygos blogėja, bet e, tyrimai rodo ką kitą, 10 procentų padidėjo e, vaikų einančių į mokyklą. Miškolts mieste Ir dar kitame mieste vyksta vyriausybės darybos, dėl to ir 48 punktas taip pat netitinka tikrovės. Jeigu pataisytumėte šitos visus punktus, transformuodama juos į tiesą, jūs galbūt išgelbėtumėte Europos parlamento profesionalumo reputaciją. O kol kas šitokio pobūdžio dokumentai tik šokiruoja ES piliečius. Norėčiau kreiptis į sekretoriatą ir paklausti, kaip atsitiko, kad į paragrafą, iš, iš to dokumento pateko tiek paragrafų ir punktų, kurie dėja visiškai netitinka tikrovės ir kur visiškai nesižvelgta į mūsų pastabas. Dėkoju. Pirmininkas. E, suteiksime žodį poniai Kudrickai. Dvi minutės, prašau. Ačiū. Pirmiausia, noriu pasakyti mūsų bičiuliams iš Vengrijos ir ponui ministrui. kad reikėtų pamiegot ramiai, o paskui perskaityti tą pranešimą dar kartą. Ir pamatysite, kad tas pranešimas yra iš tikrųjų yra pagristas faktais. Jos su atidžiai surinko ponės Argentinį. Kolegos, nereikėtų sakyti, kad jūsų santykiai su ES turi būti tartum žaidimas, kas ką įveiks. Nereikia tokių dalykų. Mes turime turėti bendras vertybės. Tomis vertybėmis turėtume dalytis, kaip pasakyta tame pranešime, su tokiamis šalimis kaip Prancūzija, Niderlandai, Vokietija ar panašiai. Mes be abejo esame iš pokomunistinio režimo valstybių. Mes kovojame su pokomunistiniu režimu ir tos organizacijos dabar yra spiriamos lauk iš Vengrijos. Tos organizacijos, be kita ko, buvo tokios sėkmingos kovojant su komunizmu, kad štai dabar atsidūrėme Europos Sąjungoje. Jums tos organizacijos nepatinka. Jūs sakote, kad visos tos nevyriausybinės organizacijos, Sorošas ir kiti meluoja. jūsų veiksmai, man tai yra visiškai aišku, e, reiškia ir reikia, kad, kad reikėtų gyveninti septintąjį straipsnį. Ir struktūriniai fondai bus arba išaldyti, arba reikšmingai apkarpyti mūsų šalims. Būtent dėl to mūsų šalių vystimasis sulėtės. Jūs galite įsumti mus visus į labai sunkę padėtį. Galite pastumėti mus e, prezidento Putino Rusijos linkme. Tad labai pamastykime, apie ką kalbame visi. Perskaitykite dar kartą pranešimą ir tos diskusijos. Nevertinkite kaip asmenų nusiteikusių prieš jūs išpolių. Mes pasisakome už Vengrijos visą visuomenę. Mes norime, kad Vengrija ir visa centrinė Europa išliktų Europos Sąjungoje. Mes norime būti stiprus partneriai e, Europos Sąjungoje. Noriu būti partneriai, o ne outsideriai. Pirmininkas, dėkoju. Mes dar galime leisti pasisakyti dviem nelybę nariams bet jų pasisakymas turi sutilpti vieną minutę. Pone Morvai, minutė. Dėkoju. Esu labai dėkinga už galimybę pasisakyti. Ačiū Europos Sąjungai, kad sustiprino mūsų e, tautinę sanglaudą, taip sakant, dėl jūsų išpolių. Žmonės dabar į Vengriją žvelgia taip, kad didžiuodamiesi, kad yra vengrai. Mes sėkmingai kovojame su masinė migracija, kovojame už nacionalinį suverenitetą, tą duokite progą parodyti pasauliai, kad tai yra įmanoma. Mes dėkojame jums už tai, už jūsų atakas. Galite, aišku, paklausti, kaip čia atsitiko, kad ES puola Vengrija ir Lenkija, dvi šalis, kurios e, tiek daug nuveikia Europoje ir kurios taip gerbiamos Europoje. Taip nutiko dėl to, kad parlamento politikos formavimas neatspindi ES piliečių pasirinkimų. 19 metų rinkimuose pasikeis daugas reikėtų reformuoti EPP ir sukurti naują EPP. Europos parlamentas nuo 19 metų tuomet atstovaus daugumą ES piliečių ir jų siekiamoms vertybėms. Bet tuomet negalės, ne, ne, ne, nebus galima elgtis taip, kaip dabar, kai jūs tiesiog mano šalį terrorizuojate. Dėkoju už man suteiktą žodį, sako ponas Ver. Norėčiau pabrėžti, kad ne visi Europos parlamento nariai turi vienodą nuomonę šią temą. Ši diskusija nėra labai puikia diskusija. E, priešingai, Orbano vyriausybė daug padarė, integruodama Romų mažumą ir kitas mažumas. Prieš dešimt metų slovėdų mažuma pavyzdžiui, buvo beišnykstanti Vengrijoje. Bet dabar, padedant Vengrijos vyriausybei, mes vėl e, turime ten stiprius partnerius. Žinau tuos klausimus dėl to, kad esame kaimininė šalis Vengrijai. Tad aš e, neparemčiau taip ryštingai visų tų pranešime išdėstytų kaltinimų prieš Vengrijos vyriausybę. Taip pat norėčiau pasakyti, kad norėtume kad labiau gerbtume vieni kitus. Dėkoju. Ačiū. Kaip sutarta, leisime pirmą pasisakyti ministrui. Penkios minutės jūsų pasisakymui, o paskui reaguos ponia Sargentinį. Tik norėčiau užduoti savo klausimus. Pilietinė visuomenė, nevyriausybinės organizacijos jaučia tam tikrą įtampą, jie negalėjo čia atvykti. 65 organizacijos buvo paminėtos. E, ko bijo pilietinė visuomenė? Kritikuojama yra vyriausybė. Kodėl vyriausybė kritikuoti bijoma? Kodėl e, taikomas tas spaudimas nevyriausybinėms organizacijoms, skaitant tarptautinės, kad jos nebegali dirbti Vengrijoje? kodėl jos spaudžiamos Vengrija palikti. Tai yra skubus klausimas. Pone, ar Sargentinė irgi to klausė savo pranešę? Ar jūs e, neiksite, kad taip yra? Ar galėtumėt, e, aš galėčiau pamatyti amnestį pavyzdį, pavyzdžiui, ar sprendžiate tos klausimus? A, a, aš manau, kad e, Galima kurti sveiką pilietinę visuomenę tik tada, jeigu paliekama teisė kritikuoti vyriausybę. Aišku, klaus, į klausimus galite atsakyti ir raštu, jeigu laiko sureaguoti juos pritrūktų. Ačiū. Kur kas yra vasot, tistēt, kaip iš jo hölgyek iš. Dėkuoju, pana pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Tai, ką jūs, atsižvelgiant į tai, ką jūs sakėte, turiu padaryti tokią išvadą jeigu Vengrija, e, jeigu Vengrija yra šmeižiama, jeigu e, Vengrijos teisės pažeidžiamos, e, Vengrijos e, vyriausybės e, teisės pažeidžiamas, tai e, jums tinka. Ar demokratinės sistemoje tai yra normalu, ar visi su to sutiktų? Pirmininkas. Mes e, žinome, kad e, e, į mūsų aptariamus aspektus kartais yra reaguojama labai jausmingai, emociškai, bet aš norėčiau, kad vis dėlto mūsų diskusija vyktų kultūringai ir norėčiau, kad jūs gerbtumėte Europos parlamento orumą. nes e, mes dabar nagrinėjame ponios Sargentinį pranešimą. Ir e, manau, kad e, mes galime normaliai, kultūringai nagrinėti šią temą ir turėtume dabar sutelkti savo dėmesį ties konkrečiais aptariamais aspektais. Dėkuoju kalbant apie žodžio ir nuomonės e, laisvę, tai man turi būti suteikiama tokia laisvė taip pat šių diskusijų metu. Na, aš pabandysiu laikytis jūsų e, taisyklių, e, ponė pirmininkė. Šios diskusijos metu Vengrija buvo užsipulta ir aš negaliu susitaikyti su tuo, Jūs teikiate tam tikrus e, faktus ir e, pateikėte savo nuomonę apie tai, ką aš e, sakau. Aš norėčiau priminti, jog tris kartus vyko rinkimai pastaruoju metu ir žinome, kokie buvo jų rezultatai. Jūs klausėte, ar aš galiu atstovauti Vengrijos piliečių uh, nuomonė. Aš taip pat galėčiau jūsų paklausti, kiek ES piliečių balsavo už jūs, kad jūs e, e, turėtumėte teisę mokyti mus. Mes e, nesutinkame su e, pono Sorošo pozicija e, dėl įvairių klausimų, be kita ko ir dėl migracijos. Ponas Sorošas nedalyvavo rinkimuose, nelaikėjo, nelamėjo rinkimų ir mes e, nepritarėm jo nuomonėj. Kai jūs kalbate apie e, problemas e, susijusias su Sorošu, tai mes, mums nerūpi nei jo religija, nei jo pažiūros. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, jog e, opozicijos rinkiminė kampanija taip pat turėtų būti pakomentuota. Opozicija bandė nuversti vyriausybę su jūsų pagalba. Tuo tarpu jūs mane kaltinate, kad uh, E, mes bendradarbiaujam su kraštutinių dešiniųjų partijomis, tu tarpu jūs kartu su žaliaisiais ir socialistais bandėte nuversti Lenkijos vyriausybę. Mes e, pateikėme jums faktus, kurie paneigia tai, kas sakoma jūsų pranešime. Taip, atsakydamas į jūsų klausimus pasakysiu, jog Vengrijos piliečiai turi teisę gauti informaciją apie nevyriausybinių organizacijų finansavimą, nes tos organizacijos daro įtaką mūsų viešajai nuomoniai. Tai yra visiškai teisėtas dalykas gauti tokią e, informaciją. Tai yra skaidrumas. E, kadangi tos e, kai kurios nevyriausybinės organizacijos yra finansuojamos, finansuojamos iš užsienio ir jos daro įtaką mūsų viešai nuomoniai. Kodėl tai turi būti paslaptis? Mes norime, kad ta informacija būtų pateikta piliečiams. Taip pat aš nesutinku su tuo, ką jūs e, sakėte dėl nevyriausybinio organizacijų, teikdamas, kad e, e, nevyriausybinės organizacijos negali veikti Vengrijoje. E, Nevyriausybinės organizacijos paprasčiausiai turi pateikti informaciją, kas jas finansuoja. Ta informacija turi būti viešai pateikiama internete. Mes laikomės savo nuomonės, jog čia turi būti užtikrinamas skaidrumas. Kalbant apie akademinę laisvę, daugiau nei, užsienio, nei 20 užsienio universitetų veikia Vengrijoje. Tačiau yra tik tai Vidurio Europos universitetas vienintelis, kuris skundžiasi dėl mūsų teisės aktų. Yra tris jungtinių valstybių universitetai veikiantis taip pat Vengrijos teritorijoje. Ir tik vienas universitetas, mano minėtas universitetas, turi problemų dėl dabartinės padėties. Ir vienas e, e universitetas, Merlendo universitetas nori pasirašyti sutartį su mumis. Beje, jūs e, suteikite galimybę mums pasisakyti šiuose diskusijose, tai yra geras dalykas, tačiau mes negalime sutikti su jūsų e, pateikiamais melais apie mūsų valstybę. Ir mes turime atmesti visus pagrindinius e, pranešimo aspektus. Kolegos, dabar e, e, suteiksime žodį pranešėjai, kad jinai reaguotų į tai, kas buvo pasakyta. Jeigu dėl, vedimo, jeigu dėl posėdžio vedimo tvarkos, tai tuomet suteiksiu jums žodį. Europos Sąjungos bendras principas, ne tik parlamento, bet ES vienas iš pagrindinių principų yra mažumos teisių paisimas. Pone pirmininkė, aš norėčiau, kad šioje salėje būtų laikomasi šio principo, todėl kad mažuma čia yra užgožiama. Mes atstovaujame mažumos nuomonėje, mes turime teisę pasisakyti. Ir iš tikrųjų jūsų komitetas uh, negali būti giriamas už šių principų nesilaikymą. Ponės Argentiniai, žodis jums. Vertėjai mums paskyrė papildomą darbo laiką, todėl nešvaistykim. Dėkoju labai vertėjams už suteiktą papildomą laiką, sako kalbėtoja. Ypač vykstant tokiai diskusijai, kad atrodo ne šiaip savo vieni su kitais diskutuojame. Labai svarbu, kad visi turėtų galimybę reikiamą kalbą visą tai išklausyti. Uh, Kolegos sako, kad yra klaidų pranešime, tad aš jūs labai šiltai kviečiu ištaisyti tas klaidas, kurias manote aš padariau. Pateikite juos pagal pakeitimų procedūrą, galite tai padaryti ir man atrodo, kad iki 15 dienos, kiek už jas tai galite padaryti, jeigu teisingai atsimenu, sako kalbėtojai. Europos parlamento nariai e, priklauso tam tikroms partijoms ir elgesi pagal jų tam tikrus principus. Aš irgi taip darau, kai tai tinka. Plenarinėme posėdėje buvo priimtas sprendimas ir aš dabar e, padariau viską, ko iš manęs buvo tikimasi. Ir mes su politiniam partijom čia neturėjom nieko bendro. Nesuprantu štai ko. Mes buvome tikrai mandagus, leidome Vengrijos vyriausybei atvykti ir ne kartą ir pateikti aiškinimus. Tad aš norėčiau, kad ši partija būtų, kad jie elgtųsi vyriausybiškai. Ministras, e, esate čia atstovauja vyriausybei. Painioti vyriausybės, valstybės ir politinių partinių reikalus nuolatos e, buvo matomas visos šios diskusijos metu. Tai nėra sveikas dalykas. Be abejo, visi turi teisę išreikšti savo nuomonę, pasakyti, ką jūs norite ir ką jūs manote yra reikalinga pasakyti. Tačiau norėčiau pastebėti, kad mane labai stebina, kad Vengrijoje vyriausybės atstovas spaudai mm, neteisingai naudojasi mano vardu ir sako, kad aš meluoju. Sakoma, kad pranešimas, kuris buvo pateiktas, yra melai, sakote, kad pranešėja remiasi ne savo tyrimais e, tam tikrose politinėse srityse ir sakote, kad remiasi ne savo išvadomis. Na, taip, jūs turite teisę. Aš studijavau ir patikrinau tą informaciją, kurią patikė vairios institucijos. Jūs negalite sakyti, kad aš teikiu melus ir negalite sakyti, kad ta informacija, kurią aš pasinaudojau, yra tiesiog padaryta iš savo pačios išvadų. Tai taip nėra. Manau, kad turime ir toliau tęsti parlamente garbingą diskusiją. Ir kitas etapas yra, ponė pirmininkė, pakeitimų procedūra. Kaip aš sakiau pradžioje, tai nėra darybos, kur susitinkama su viena ar kita ar aštuoniom valstybėm narėm. Tai yra dalykas, kuris dabar bus tarybos rankose ir manau, kad labai rimtai turime dirbti ir esu pasirengusi dirbti su kolegomis, kurie šešėliniai pranešėjai. Lauksiu jūsų visų siūlymų. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū pranešėjai. Pakeitimus galima pateikti iki gegužės 15 dienos 2018 metų. Ačiū kolegoms už dalyvavimą diskusijoje.